Well, friends, I suggest that we start. Um, we seem to... Siūlau pradėti. Pirmininkas kol kas yra kažkur pasiklydęs. Tikrai nežinau, kur jis. Mūsų netiek jau daug, nebejoju, kad kiti kolegos prisijungs. Taigi, kadangi mūsų nedaug, kalbėsiu trumpai. Džiaugiuosi, kad šiandien dalyvaujame. Surengėme pirmąjį mini klausimą. E, Libe komitetas savo iniciatyvą rengė pranešimą dėl demokratijos įstatymų viršenybės ir pagrindinių teisinių, teisų stebėsenos metodų ir kriterijų. Tai yra e, demokratiškos valdymo e, pasiūlymų rinkinys. Tai pirmasis klausimas, e, kurių tikriausiai bus net keletas. Kaip žinote, parlamentas vienoje iš savo rezoliucijų nusprendė parengti teisėkuros iniciatyvą e, ir paragins komisiją tokį, pateikti pasiūlymą dėl tokio mechanizmo. Nes visi pastebi, kad Europos Sąjungai stinga instrumentų praktiškai užtikrinti demokratijos valdyseną, įstatymo viršenybę ir pagrindinės teisės. Turime teisės aktų, kurie yra viena vertus e, riboto pritaikymo ir kita vertus egzistuoja Jis taip pat egzistuoja septintajame straipsnėje numatytos labai, e, labai ekstremalūs metodai ir reiktų užpildyti tą spragą. Ir karts nuo karto mes svarstome situaciją vienoje ar kitoje šalyje arba užduodame klausimus, kurie nesibaigia veiksmais. Komisija sako, mes neturime priemonių, ne, nežinome, ką, kaip elgtis. Džiaugiuosi, kad Lybė ėmėsi šios iniciatyvos, įvyko pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas ir mes nusprendėme pranešime aptarti atskiras rytis ir kiekvienas iš šešėlinių pranešėjų bus atsakingas už atskiras rytį. Tai bus bendras darbas. Jis vyks keletą mėnesių. E, taip nebus kaip paprastai, kuomet parengiamas pranešimas ir e, atskiras, izoliuotas ir, ir balsuojama. Mes norime vykdyti paskatinti procesą, kurio metu bus teikiamos įvairios idėjos ir šis pasiūlymas bus taikomas ne tik valstybėms narėms, bet ir ES institucijoms, taip pat ir pačiai Europos komisijai, nes jai sakome, kad reikalaujame, jog valstybės narės laikytųsi tam tikrų standartų, ES e institucijos turėtų jų lygiai taip pat laikytis. Šiandien kalbėsime apie metodus ir kriterijus nes kalbėdami apie demokratiją, įstatymo viršenybę ir pagrindinės teisės, mums turime remtis kažkokie kriterijų ir matų sistema, kad įvertintume padėtį kiekvienoje šalyje bei ES institucijose. Taigi tai pirmoji tema, kurią turime svarstyti, nes pirminė Europos komisijos, komisijos vicepirmininko Timmermans reakcija buvo, kad Negalime parengti tokio instrumento, nes demokratijos pagrindinių teisų ir įstatymų šimtmės neįmanoma įvertinti, pamatuoti ir tokie instrumentai šioje srityje nepasiteisintų. Manau, mums mes primame šį iššūkį rodyti, kad jie klysta ir pradedame darbą, kad parengtume kriterijų ir rodiklių sistemą. Tai tiek būtų uh, E, tokia būtų įžanga ir dabar žodis pirmininkui, kuris ir pradės mūsų posėdį. Atsiprašau, Sofija, aš labai atsiprašau, kodėl aš paaiškinsiu, kodėl aš, na, neįprastai vėlavau. Aš ėjau į, į tris skirtingus biurus, kad susieškočiau savo balsavimo kortelę ir, taip, kaip žinote, dar vaikštau su pagalba, todėl, na, toks, toks, toks su tokia sudėtinga istorija. Atsiprašau dar kartą. Ir ačiū, Sofija, kad pradėjai darbą. Noriu suteikti iš karto žodį poniai Mišų, e, Europos komisijos generalinio sekretorius pavaduotojai. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu būti čia. Esu dirbusi Teisingumo direktorate ir dabar keletą savaičių dirbu generalinio sekretoriaus pavaduotoje. E, ir man labai patinka jūsų komitete ir aš praktiškai išlaikiau tas pačias užduotis. Man patikėtos tos pačios užduotis, tai yra aš atsakinga iš dalies už teisingumą ir vidaus reikalus, ir užsiimu dabar migracijos saugumo klausimais ir, žinoma, įstatymų viršenybė. Taigi, už tai ir atėjau šiandien čia. Sofija, tikriausiai ne, ne, nesitikėsite, kad aš kažkaip kritikuočiau, kad aš kritikuosi komisijos vicepirmininką, pirmą vicepirmininką, bet noriu patikinti komitetų narius, kad mes e, darome viską, kad būtų poslinkių šioje srityje. Galbūt dar neparengėme naujo mechanizmo, naujos kriterijų sistemos. Tačiau remiantis tuo, ką nuveikėme, turiu pasakyti, kad mes nuveikėme daug ir dar daug darbų vyksta. Ir ne tik pirmasis vicepirmininkas, bet ir komisijos narė Jūrova kalbėjo apie tai, kad mes galime atlikti darbą šioje srityje remdamiesi tuo, ką turime. Ir mes labai džiaugiamės jūsų pastangomis ir sekame jūsų darbą ir jeigu kažką parengsite, kas būtų patikėta mums, tai, tai tikrai komisija nebandys išvengti dalyvavimo šiame projekte. Uh, Kaip žinote, pirmininkas Junkeris labai akcentuoja pagrindinės teisės ir įstatymo viršenybę. Ir būtent todėl jis paskyrė pirmąjį komisijos vicepirmininką atsakingų šią sritį. Komisija dirba jau daug metų, mm, kad parengtų įvairius įrankius. Ir aš esu ir anksčiau atėjusi į komitetą ir kalbėjusi apie e, pasiekimų lentelę, taip pat kaip panaudojame mus patikėtas pažeidimų nagrinėjimo galės, kad imtumėmės veiksmų ir išsiaiškintume, kaip valstybės veikia, ar kad jos imtųsi veiksmų, aiškinamės, ar reikia tolesnių veiksmų. Taip pat norim papasakoti, kad, kaip ponas Timermans ir sakė, pagrindinių teisių integravimas į visas politikos sritis yra mūsų kasdienė užduotis. Ir tai turėtų būti įtraukta į mūsų politikos ciklą nuo pat mm, nuo pradžios iki pabaigos. Mes bandome kiek, surinkti kiek įmanoma daugiau praktinės informacijos, kad e, galėtume imtis veiksmų ir geriau juos įgyvendintume. Šiandien esu pasirengusi kalbėti apie demokratijos pagrindinių teisų ir įstatymų viršenybės vertinimo ir gyvendinimo metodus ir, ir apie mūsų sukauptą patirtį šioje srityje. Ir kalbėsiu labai konkrečiai, nes nebejoju, kad po to turėsite klausimų man. Taigi suteiksiu, sutelksiu dėmesį į tris instrumentus pasiekimų lentelę, ES įstatymų viršenybės mechanizmą ir metinę ataskaitą apie pagrindinių teisių įgyvendinimą. Apžiūrėjau apie hartijos įgyvendinimą. Žinoma, egzistuoja tikrinimo mechanizmas taikomas Rumunijai ir Bulgarijai, nes sprendimas dėl to priimtas e, šalims stojant į ES lygia greta, ir noriu taip, apie tai tik užsiminti, taip pat rengiama ES e korupcijos ataskaita, parengta 2014 metų ataskaita. Taip pat e, galime imtis tikslinių veiksmų ir bandome sustiprinti, pavyzdžiui, nacionalinės institucijas ir padėti joms užtikrinti e, įstatymo viršenybę. Dirbame su jomis e, korupcijos prevencijos ir e, valstybės valdymo sistemų stiprinimo srityje. Taip pat, kai jeigu susidurime, su, jeigu gauname informacijos apie ES pagrindinių teisų pažeidimus, įmamės veiksmų. Galime teikti paramą ir pagalbą pagrindinių teisų srityje. E, renkame aktualią informaciją, taip pat ėmėmės e, moksliniais tyrimais ir stebėsena ir renkame informaciją apie es institucijas ir valstybės narės. Drauge, pavyzdžiui, su tokiomis institucijomis kaip Europos taryba turėtume nepamiršti ir Europos teisingumo šešių žmogaus teisų e, teismo vaidmens užtikrinant e, įstatymų viršenybę ir pagrindinių teisų laikymasi. Pasiekimų lentelė. Kaip žinote, e, pristatau šių metų pasiekimų lentelę teisingumo srityje. Esame parengę mechanizmą ir padedame Europos semestro ir ekonominio koregavimo programų srityje. Ši priemonė egzistuoja trejata metų ir per tas uh, pasiekimų lenteles bandome stebėti kaip vykdomos teisingumo reformos valstybėse narėse. Ir kiekvienais metais taryba, <clears throat> remdamasi pasiekimų lentelę, parengė konkrečias rekomendacijas. Ir tai, yra, tai būna komisijos pasiūlymas, pasiū, pasiūlymo dokumentas. tai tikrai būtina priemonė ir mes kasmet rengėme labai kruopščiai palyginamąją analizę ir apžvalgą apie tai, kaip e, teisingumo reformos įgyvendinamos ir kaip jos įgyvendintos valstybėse narėse. Be kriterijų dar egzistuoja ir kruopščios išsamios analizės e, būtinybė. Mes privalome tą analizę parengti. Ir rengdami teisingumo, rengdami pasiekimų lentelę teisingumo srityje, mes atliekame labai giluminę analizę. Ir šiais metais rengėmės dar labiau įsigilinti, rengdami informaciją e, tikrindami, ar, ar sistemos yra, veikia savarankiškai. Ir kas metai tą pasiekimų lentelę įtraukiame naujus elementus. Taigi, tai tikrai e, labai naudingas informacijos šaltinis. Bandome remtis aktualiais duomenimis, nes kai kalbame apie teisingumo sistemas, turime būti labai atidus ir kuo kruopščiau parenkame duomenis, tuo geresnę e, informaciją išsamesnę turime, tuo atveju reikėmtis veiksmų. Dirbame su valstybėmis narėmis, Europos e, teisėjų taryba su vartotojų organizacijų, asociacija Eurostatu bei kitomis organizacijomis. Toliau įstatymų viršenybė. Įstatymų viršenybės mechanizmas mums nėra stebėsenos mechanizmas, tai veikiau yra e, komisijų intervencijos mechanizmas, tose situacijose, kuomet e, iškyla grėsmė įstatymo viršenybei. Komisijos narė Jurova ir pirmasis vicepirmininkas apie tai kalbėjo praeisę savaitę. Ji paaiškino, kad ši sistema aktyvuojama tada, kai e, yra iškių požymių, kad konkrečia valstybė narėje iškilo grėsmė įstatymų viršenybei Ypač jeigu toje, toje situacijoje negalima pasitelkti pažeidimų nagrinėjimo procedūros ir jei e, garantijų, garantijų sistemos nepakanka. Reikia visapusiškai vertinti situaciją, išanalizuoti ją. Ir tai, kaip jau minėjau, susijęs su E, mūsų užduotimi surinkti visą informaciją apie įstatymų viršenybę konkrečioje valstybėje narėje. Mes pasitelkėme išorės ekspertus, pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūrą, Venecijos komisiją ir tokie nepriklausomi specialistai gali padėti rengiant kur apštesnę analizę ir vertinant susidariusią pavojingą situaciją. Nes valstybės principų mes negalime su statistiniais rodikliais aiškiai vertinti. Reikalinga kokybinė, giluminė situacijos vertinimo analizė visais atvejais. Pagrindinių teisių hartija ir metinė ataskaita, kaip matote, nuo 2010 metų pateikia ir įvertina atvirą, traukiančią visuomenę, jos padėtį ir mes kaip atsakinga visuomenė turis, turime skatinti tuos principus kasdienėme gyvenime. Ir kasdienėje veikloje metinėje ataskaitoje yra atsižvelgiama į tai, kaip yra taikoma hartija ES institucijose ir valstybėse narėse ir kai yra priimami teisės aktai tai yra pagrindas vesti dialogą dėl hartijos įgyvendinimo. Ir šiais metais pirmąjį kartą yra naujas skyrius, nauja tema, tai yra pagrindinės teisės skaitmeninėje aplinkoje. Iš patirties, rengiant ataskaitas ir įvairias priemonės pastaraisiais metais, komisija suprato ir įsitikino, kad klausimai susiję su demokratijos, pagrindinių teisių, teisinės valstybės principų situacija yra labai sudėtinga ir, kaip sakiau, visuomet reikia kokybinio esminio vertinimo, kartais netgi komparatyvinės analizės dėl to, kokios taisyklės ir praktikos taikomos kitose valstybėse mhm. narėse. Mhm demokratijos pagrindinių teisių, teisinės valstybės principų lygio negalime įgyve, į, įvertinti labai paprastai, kiekybiškai. Negalime visko vertinti labai sustabarėjusiais griežtais rodikliais. Na, aš nenoriu labai daug kalbėti apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Aš esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus, bet kaip žinia, mes labai daug dirbame, stebime situaciją Bulgarijoje, Rumunijoje ir rengiame apsilankimus tose šalyse ir kasmet pateikiame ataskaitas. Taigi tą darome vėlgi pateikdami daug objektyvių duomenų rodiklių, rekomendacijų, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti situaciją. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad Europos semestras ir rezultatų suvestinė mes finansuojame konkrečius veiksmus, pavyzdžiui, susijusius su teismų reforma, teisinės valstybės mechanizmas, kurį irgi labai atidžiai stebime, taip pat pažeidimų atvejai, remianti sutartimi ir visos kitos ataskaitos mūsų manimų leidžia mums išspręsti visus klausimus ir visas problemas, apie kurias e, esame informuoti. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes labai vertiname tas pastangas, kurių imasi parlamentas ir šis komitetas, kad būtų remiamos pagrindinės teisės, pagrindinės vertybės, kurių pagrindų yra sukurta Europos Sąjunga. Mes atidžiai stebėsime jūsų darbą ir taip pat e, stebėsime, kaip yra rengiama jūsų ir gyvenimo jūsų iniciatyva. Taigi, ačiū ir esu pasirengusi atsakyti klausimus. Dėkuoju, ponė Mičių, dabar žodis e, Gabriel Togenberg, kuri yra pagrindi, vyriausiojo pagrindinėsių e, agentūros patarėja. patarėjas. Dėkoju už kvietimą. Labai malonu čia šiandien lankytis. Nors gal yra šiokių tokių prieštaravimų dėl to, ar mechanizmas tas pagal antrąjį straipsnį yra politinio pobūdžio sprendimas ar priešingai mes esame nepriklausoma ekspertų institucija ir čia kyla klausimas, koks yra santykis tarp e, diskusijų Briuselėje ir Vienoje ir aš manau, kad reiktų surasti tai atsakymą dokumentuose, kurie, kuriuose visos institucijos sutarė dėl pagrindinių principų. Vis, pirmiausia, su visomis valstybėmis narėmis turime elgtis vienodai ir kitas dalykas, visos tos institucijos uh, vertinant jų veiklos rezultatus, tai turi būti daroma objektyvių įrodymų pagrindu. Tai yra patys svarbiausi dalykai. Na, o šiandieną aš norėčiau pasidalinti patirtimi, mūsų agentūros patirtimi ir pateikti patarimų. Taigi, kokios, su kokia patirtimi norime pasidalinti. Pirmiausia, pirma patirtis susijusi su rodikliais, kitas dalykas yra tai, kaip mes sąjungą vertiname kaip daugia pakopio valdymo sistemą. Dėl rodiklių Jungtinių tautų rodiklių koncepcija SPO struktūra, procesas, iš rezultatai, tokią sistemą naudojame ir mes ne tik, kad bandome išsiaiškinti, kokie galioja įstatymai, tai yra struktūrinis matmuo, taip pat bandome suprasti, kokių konkrečių politikos pastangų imasi valstybė narė, tai jau čia yra proceso matmuo ir galiausiai dar turime suprasti, ar tos politinės pastangos tikrai leidžia pakeiti, pakeisti paprastų žmonių gyvenimą. Tai yra jau rezultatų matmuo. Taigi mes šitų trijų matmenų pagrindų ir dirbame ir siūlome rodiklius susijusius su struktūra, procesais ir rezultatais. Ir turime sukaupę patirties trijose šalyse - vaikų teisės, neįgalieji ir Romų integracija. Na ir labai konkrečiai norėčiau susitelti ties Romų integracijos rytimi. Kodėl? Todėl, kad dėl, kalbant apie Romų integraciją, yra jau ataskaitų sistema, yra 2011 metų komisijos komunikatas, pagal kurią valstybės narės privalo parengti Romų integracijos strategijas ir tada taryba 2013 metais dar pateikė detalius rekomendacijų sąrašus apie tai, kokių politinių priemonių turimtis valstybės narės, kad užtikrintų Romų integravimą. Tačiau trūko štai ko, kaip realiai vertinti rezultatus pagal tuos įsipareigojimus. Ir čia mūsų agentūra būtent įsteigė tokią darbo grupę kartu su 18 valstybių narių ir mums pavyko pastaraisiais metais susitarti su valstybėmis narėmis dėl tų rodiklių. Ir aš manau, kad tai yra labai įdomi patirtis, nes nėra lengva susitarti dėl rodiklių ir reikia kažkaip kaip ir papirkti valstybės narės, ypač kai yra daug antrinių teisės aktų kodėl nėra lengva susitarti dėl rodiklių. Jeigu valstybės narės susiduria su rodikliais, tai jos turi išeiti iš savo komforto zonos. Jeigu yra rodikliai, tada tu negali. Mm labai taip e, vang, paprastai miglotai pasakoti, taip, taip, mes taikom tą priemonę ir panašiai. Ne, tada tokiais atvejais reikia labai aiškiai užpildyti lenteles, labai detalės lenteles e, ir aiškiai parodyti, ar laikaisi teisinių įsipareigojimų pagal tą mano minėtą SPO procesą. Taigi, patirtis rodo, kad nėra lengva susitarti dėl rodiklių, bet padaryti tą įmanoma. Ir aš manau, kad tai yra na, tikrai ta pozityvi mintis, kurią norėčiau pasidalinti. Pavyko tą padaryti ir ta lentelė, kurią sukūrėme su 18 valstybių narių, yra dabar at, at, atskaitomybės priemonė visoms valstybėms narėms dėl jų Romų integravimo strategijų įgyvendinimo. Ir aš manau, kad būtina tokius rodiklius renkti, nes priešingų atveju nežinai, apie ką eina kalba. Aišku, labai lengva pasakyti Taip, turime užtikrinti galimybę mokytis Romų vaikams ir panašiai, bet kyla klausimas, o ką tai reiškia? Ar tai reiškia užsiregistruoti mokyklose? Ar tai reiškia, kad tikrai mokiniai dalyvauja e, mokyklos veikloje, ateina į pamokas? Ar tai reiškia taip pat, kad jie ir baigia mokyklas? Įvykdo visą mokymo programą ir ne nemeta mokyklos. Ar tai reiškia pradinį ar vidurinį išsilavinimą. Taigi yra daug galybė tokių rodiklių ir juos visus reikia gyvendinti. Toliau dėl rodiklių dar galiu pasakyti, kad norint susitarti su, dėl struktūrinių rodiklių teisinių įsipareigojimų, čia tikrai nėra sudėtinga. Sudėtingiausia susitarti dėl procesų rodiklių, būtent kokių konkrečių politikos priemonių turimtis valstybės narės, kad laik, galėtų laikytis tų įsipareigojimų, teisinių įsipareigojimų. Uh, Ir mes su trimis valstybėmis narėmis tokį bandomai projektą su Švedija, Airija ir Niderlandais įgyvendinome ir esmė buvo išsiaiškinti, kai susitarėme, pažiūrėjau, dėl rodiklių, ar yra įmanoma pritaikyti tuos rodiklius prie jau egzistuojančių stebėsenos duomenų. Nes galima sakyti, na, naujų stebėsenos priemonių mums nereikia, tiesiog galime pasinaudoti tuo, kas yra. Ir mes bandėme išsiaiškinti, ar tai yra įmanoma, ar visus tuos rodiklius galime mes apjungti uh, su stebėsenos duomenimis, kurie yra surinkti iš Europos tarybos ir e, jungtinių tautų. Ir tada mes susitarėme dėl, dėl rodiklių su tomis trimis valstybėmis narėmis, dėl neapykantos nusikaltimų, prieiga prie teisingumo ir neteisminių institucijų nepriklausomybės. Ir pažiūrėjome, kad e, visi tie stebėsenos duomenys leido mums e, tam tikrus struktūrinius komponentus nustatyti. Na ir galbūt čia šiek tiek sudėtingiau yra sujungti ir suderinti tuos rodiklius dėl politikos priemonių, pavyzdžiui, kurių turimtis valstybės narės ir beveik neįmanoma buvo apjungti visus rezultatų rodiklius. Pavyzdžiui, ar įstatymas tam tikroje valstybėje tikrai padėjo piliečiams, tikslinėms toms grupėms. Taigi, jokių nėra tokių duomenų, ap, kuriuos būtų galima pateikti pagal tą stebėsenos e, mechanizmą. Taigi, dar vienas dalykas, ką norėjau papasakoti, tai yra, kaip mūsų agentūra dirba daugia, pakopios, daugia pakopės valdysenos e, srityje. Ir manau, kad čia gal yra vieta, kur mes daugiausiai mokomės, nes e, pagal antrąjį straipsnį Čia negalime vien tik tai vertinti ES teisės aktų. ES nėra tokia pavienė kažkokia pati savaime struktūra, tai yra daug, didesnės struktūros dalis ir ES duomenis, pavyzdžiui, galima persiųsti tarptautinėms institucijoms, kad jie galėtų pasinaudoti. UPR būtų vienas pavyzdžių, taip pat reikia bendrijos elementą išvelgti visose tartutiniuose įsipareigojimuose. Pavyzdžiui, jeigu yra kokia tai tartutinė konvencija, visuomet ten yra įsipareigojimų e, dalis, kurios tiesiogiai taikomos Europos Sąjungai. Ir pavyzdžiui, prieš dešimt metų Europos Sąjungos valstybių narių vadovai Varšuvoje susitarė, kad ES turi perkelti visus standartus, dėl kurių buvo susitarta Europos tarybos kontekste. Ir aš manau, kad tą reiktų tikrai priminti, nes yra tas ryšys. Tačiau kalba neina vien tik apie standartus, bet ir apie veikėjus. Labai svarbu suprasti, kad kalbant apie žmogaus teisų elementus nacionalinių lygmenių, ombudsmeno institucijos, žmogaus teisės ginančios institucijos, pilietinė visuomenė. Nesvarbu, kas yra sukūriama ES lygmenių, vis tiek įtraukiant tuos veikė, įtraukt tuos veikėjus yra labai naudinga. Ar tai būtų kokie tai simpozijumai, ar metiniai dialogai taryboje. Jeigu nėra įtraukiami nacionaliniai veikėjai, tai iš tiesų rezultatas yra kur kas menkesnis. Ir galiausiai dar toksai vienas pasiūlymas, kuris būtų susijęs su to, ką sakiau anksčiau, yra daug duomenų jau surinkta pagal įvairias stebėsenos sistemas Junktinių tautų, Europos tarybos, ES lygmenių. Tačiau labai sudėtinga gauti visą tą informaciją. Ir net ekspertai, pavyzdžiui, nežino, kad kasmet apie 50, 50 stebėsenos ataskaitų yra skelbiama apie valstybės narės pagal įvairias sistemas jau nepamirštant piliečių, kuriems iš vis sudėtinga suprasti susigaudyti toje struktūroje. Taigi tikrai būtų labai naudinga kažkaip apjungti visus tos duomenis vienoje, viename langelyje, jeigu taip galima pasakyti, galbūt internetu, nes metinėje ataskaitoje mes teikiame pagrindinės vertinimo sistemos rezultatus ir uh, galime pagalvoti, kad pagrindinė teisė agentūra visuomet kalba apie pagrindinės teisės pagal antrąjį straipsnį, bet tam yra priežasčių. Mes manome, kad pagrindinių teisų hartija yra susijusi su 80 procentų antrojo straipsnio vertybių ir būtent antrojo straipsnio vertybių atspindėjimas detaliau uh, ir galbūt e, numatant daugiau legitimumo, tai yra esminis dalykas, dėl to pagrindinės teisės yra esminis elementas diskusijose pagal antrąjį straipsnį. Ir tokia informacinė sistema, pagrindinės teisės informacinė sistema, tokie duomenys leidžia aiškiau suprasti ir kitus standartus, ne ES standartus, kurie vis tiek yra aktualūs. Tai yra kuklus žingsnis, bet labai svarbus, ypač jeigu, jeigu matai, kad ir parlamentas, ir taryba ir taip pat komisija susitarė dėl dviejų principų, būtent kad su visomis valstybėmis narėmis reikia elgtis vienodai ir geriausia tą daryti objektyvių patikimų įrodymų pagrindų. Ačiū. From... Ačiū labai. Dabar išklausysime Venecijos komisijos atstovę Simona Menginį. Ji yra sekretoriaus pavaduotoja ir taip pat pakalbės apie teisės viršinybės principus. Ar esate parengusi prezentaciją? Taip, ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Džiaugiuosi šiandieną turėdama galimybę dalyvauti jūsų posėdyje. Tikrai neketinu itin ilgai pristatinėti e, Europos tarybos Venecijos komisijos. Turbūt žinote, ką įveikia, tai yra nepriklausoma konsultacinė įstaiga ir 60 narių ji turi, daugiau nei Europos taryba, tad tiesiog dabar jau mūsų veikla yra vykdoma plačiau, ne vien tik Europos žemynė. Venecijos komisija dirba su teisės viršinybės klausimais įvairiausiose srityse. Ir įvairiose šalise, kaip jau minėjau, yra vykdoma mūsų veikla. Įvairiais būdais ta veikla vykdoma, atliekami įvairūs vertinimai, pavyzdžiui, konstitucijos, teisės aktų vertinimai. Na ir paprastai tai yra daroma sulaukus kažkokio tai prašymo, jeigu pamatome, kad yra kažkokių problemų susijusių su teisės viršenybės klausimu, jeigu matome, kad tos problemos yra sisteminės, arba jeigu gauname valstybės narės prašymą ar kažkokios tai įstaigos prašymą, tada yra atliekamas tyrimas. 11 metais buvo parengtas e, bendrasis pranešimas dėl teisės viršinybės ir tame pranešime ir ataskaitoje buvo kalbama apie pačią savoką, rule of law, rechtstat, etat de droit, Na ir turbūt puikiai suvokite, kad daug diskusijų vyko dėl to, ką konkrečiai tai reiškia, ką apima. Na ir suvokėme, kad turbūt sudėtinga bus pasiekti susitarimą dėl vienos bendros teisės viršenybės apibriešties, nors buvo tokių apibriešių, kurios mums patiko, pažiūrėjau, Tomo Bingemo patiktas pasiūlymas. Tačiau mes taip pat supratome, kad nepaisant uh, E, teisinio ar politinio konteksto yra kažkokių tai pagrindinių, centrinių elementų, e, kurie yra bendri visiems. Tad 2012 metais perėmė prie šiek tiek kitokio požiūrio į teisės viršinybę ar teisės normas ir mes e, supratome, kad galbūt pa, pati ta juridinė ar teisės norma mm, yra taip susijusi su Europos tarybos trimis ramšiais, tačiau nėra konkretaus stebėsenos mechanizmo ir tai yra taip pat minima ir Europos žmogaus teisų teismo praktikoje. Tai yra susiję ir su teisingumo klausimais, ir teismų sažiningumu, tačiau dažniausiai sistemiškai tos nuorodos daromos ir mes nusprendėme, kad tikrai būtų naudinga parengti kažkokią tai priemonę, kuri sudarytų galimybę teisingai ir nusekliai suprasti ir aiškinti teisės normų ar teisės viršinybės savoką kad būtų palengvintas tiesiog šios savokos taikymas ir čia principo taikymas. Na ir iš esmės mes turėtume labiau susi, norėjome labiau susitelkti ties to, kaip tai yra įgyvendinama praktikoje, ne vien tik kalbėti apie teorinius dalykus, apibrieštis ir taip toliau. Na ir pradėjome rinkti tą tokį e, e specialų sąrašą, jis buvo pridėtas prie mūsų e, ataskaitos 11 metais. Ir dabar yra vykdomas išsamesnis darbas, yra penki pagrindiniai ramšiai Jie yra padalinti į tam tikrus pogrupius, tai yra e, teisėtumas, teisinis tikrumas, nesažiningumo ir netinkamo galios panaudojimo draudimas, e, vienodas teisės principų taikymas visiems, nediskriminacija ir taip pat galimybė e, pasinaudoti teismų paslaugomis ir teisingumu. Tai yra sąžiningas teismas, nepriklausomumas, nešališkumas, ir konstitucinis teisingumas. Na ir taip pat yra parengtos ir tokios, a, a, tokie paaiškinamieji raštai. Ir kaip jau minėjau, yra tie penki tokie ramšiai. Ir jie yra suformuluoti netgi tokią klausimų formą. Ta tose paaiškinamosiose dokumentuose yra išsameu paaiškinama, kas turime omenyje. Taip pat yra pateikiami įvairių šaltiniai, Europos teisingumo teismo sprendimai ar kitų institucijų dokumentai, kad būtų iki galo suvokta, ką mes turime minėję, kalbėdami apie tos klausimus. Taip pat yra ir atrinktų standartų sąrašas, kad būtų galima suprasti, kodėl tie klausimai buvo parinkti, yra, koks yra europinio masto pagrindas. Na ir kalbant apie tuos pagrindinius kriterijus, ar standartus. Jie yra konstituciniai ir tai yra taip pat teisinės struktūros, apima ir galiojančius teisės aktus bei e, tam tikros šalies teismų praktikos atvejus. Na ir jeigu pažvelgtume, e, pavyzdžiui, į e, teisėjų nepriklausomybės klausimą. Klausimas būtų toks, ar teisėjai yra paskiriami nuolatiniam nuo darbui, ar jie gali dirbti iki pensinio amžiaus. Tad atsakiusi tokį klausimą iškėja situacija ir tai, kaip jau minėjau, yra susijęs su teisiniais aspektais. Dauguma tų kriterijų yra teisiniai, tačiau yra ir faktinių ir jie papildo teisinius kriterijus. Vis dėlto tas sąrašas, e, kurį reikėjo išpildyti, yra labiau teisinio pobūdžio, tad į tuos faktinius elementus įtin e, nesigiliname. Tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie e, teismų sritį ir į teisėjų nepriklausomumą yra klausima, kas konkrečiai turima omenyje, kai kalbama apie nepriklausomumo aspektą e, teismų srityje, e, kaip visuomenė suvokia e, galima politinę įtaką ar manipulaciją skiriant ar paaukštinant teisėjus. Tad toks būtų pavyzdys susijęs su atliekama analize. Ir be abejo, kalbant apie kiekvieną iš tų kriterijų, yra e, įvairių šaltinių, kuriais remiamės, tai yra įvairūs e, tekstai, teisiniai vertimai, kurios atlieka Venecijos komisija, Europos taryba, kitos stebėsenos institucijos. Kalbant apie faktinius kriterijus, taip pat yra įvairių šaltiniai, e, taip pat rezultatų suvestinės, pagrindinių teisų agentūrų turima medžiaga, visuomenės apklausos įvairūs straipsniai ir taip toliau. Na ir norėčiau išsameu papasakoti, koks yra to klausimino tikslas. Kalbant apie Venecijos komisijos atliekamą darbą, visų pirma, mums atrodė svarbu pripažinti, e, kad teisės viršinybės principas, teisės normų principas yra testinis procesas, jis niekada nesibaigs. Tai yra vykstantis gyvas procesas e, ir kiekviena valstybė juda teisės viršinybės principo link, galbūt niekada nepavyks šimtų procentų to pasiekti, kai kurios valstybės galbūt šiek tiek labiau atsilieka, tačiau, kaip jau minėjau, tai yra e, vykstantis, bestėsiantis procesas. Na ir kalbant apie tą mūsų pateikiamą klausimyną, taip, jis yra sudarytas iš įvairių klausimų, tačiau nereiškia, kad ten užtenka tik varnelę pažymėti, teisingus langelius ir viskas. Mm, nereiškia, tai tikrai nereiškia, kad valstybė puikiai susidaroja su visomis problemomis. Dažniausiai e, viena ar kita šalis turi ir silpnesnių, ir stipresnių pusių, ir tikrai nėra siekiama e, kažkokio tai šimtaprocentinio atitikimo nustatyti ir beje ponė Mišų nekarta jau yra sakiusi, kad teisės viršinybės principo vertinimas yra sudėtinga užduotis. Na ir nors įvairūs parametrai, kriterijai yra supaprastinti ir atrodytų, kad e, tiesiog tai reikia e, atsakyti į pateiktus klausimus, tačiau tie atsakymai į klausimus taip pat turi būti tinkamai apdoroti, įvertinti įvertinti tokiame platesnėme, globaliame kontekste, atsižvelgiant ne vien tik į skaičius, ne vien tik į atsakymus taip ir ne. Tad e, to klausimino įvertinimas, kaip jau minėjau, yra daug didesnė, platesnė užduotis ir tai atliekant svarbu atsižvelgti į vairius šaltinius ir į pateiktą informaciją. Na ir kam yra skirtas tas klausimynas ar, ar klausimų sąrašas? Na taip, yra įvairinių, įvairių tikslinių grupių. Nebuvo kažkokia konkreti tikslinė grupė numatyta. Ir kaip jau minėjau, e, Venecijos komisija naudoja šį sąrašą, e, kai nori išsiaiškinti situaciją susijusią su teisės normomis. Taip, tada tas sąrašas bus naudojamas, tačiau jis taip pat yra skirtas ir valstybės institucijoms, parlamentams, kitoms valstybinėms įstaigoms, kurios norėtų įvertinti uh, E, atitikti teisės normom šalyje. E, tais sąrašais ar klausimynės gali naudotis ir pilietinės visuomenės atstovai, į mus kreipėsi įvairios nevyriausybinės organizacijos, kurios minėjo, kad jos norėtų tam tikrų gairių turėti, e, kaip būtų galima labiau struktūriškai įvertinti teisės viršinybės principus jų šalyje. Svarbios čia yra ir tarptautinės organizacijos Ir kai pradėjome renkti tą sąrašą, na, e, taip pat svarstėme, kaip būtų galima įtraukti tarptautinės organizacijas į šį procesą. Na ir kokios yra naujovės susijusios su tuo sąrašu? Na taip, tie uh, rodikliai, patikrinimo šaltiniai, naudojami metodai tikrai nėra nauji. Yra daug įvairių domenų, tai yra Europos žmogaus teisų teismas, Europos sąjunga, e, jungtinės tautos, pilietinės visuomenės e, informacija, daug įvairiausių šaltinių, kuriais galima pasinaudoti. Tačiau mums atrodė, kad trūksta štai ko. Trūksta to globalaus, platesnio požiūrio ir išsamios įvairių klausimų analizės. Nes iš ties negali vertinti kažkokios konkrečios problemos, nepažvelgęs į platesnį kontekstą. Ir tai darydami, ar mes visada nuosekliai tai darome, ar, naudo, ar naudojamės tuo pačiu požiūriu, ar mes skaidriai atrenkame e, šaltinius. Toks buvo klausimas. Taip pat savęs klausėme, ar valstybėms yra aišku, e, kad mes visada visų šalių atveju naudojame tuos pačius kriterijus, ar mes visada esame vienodai objektyvus. Na ir mes siekime parengti kiek įmanoma aiškesnės žaidimo taisyklės, jeigu galima tai pasakyti. Na ir kalbant apie teisės viršinybės principą e, bei jo taikymo vertinimą vienoje ar kitoje šalyje, turime užtikrinti, kad E, būtų iki galo aišku, kuo remiamės, kaip viskas bus atliekama ir kad būtų užtikrinta, jog kiekvienu atveju būtų naudojami tokie pat metodai. Dabar nauja o, e, europinė sistema susijusi su E, teisės viršinybės principo stiprinimu. Ten yra numatyta, kad e, Europos komisija gali e, prašyti Venecijos komisijos rekomendacijų ar patarimų. Ir tai gali būti daroma pateikiant prašymus parengti nuomonės dėl konkrečių teisės aktų arba pateikiant prašymus patikrinti atitikti naudojantis visų tuo klausimynu ar jo dalimi. Taip pat Europos komisija e, gali ir tiesiogiai pasinaudoti tuo sąrašu ir nesikreipti į Venecijos komisiją. Na ir galutinę skaidrę pereisiu prie savo baigiamųjų pastabų. Na taip, kaip jau ir minėjau, teisės viršinybės principo pasiekti e, yra utopiškas tikslas. Ir tiesiog atitiktis, teisės viršenybės principo laikymasis turi būti nuolat tikrinimas ir tas sąrašas nėra nei išsamus, nei galutinis. Kovo mėnesį turėtume jį patvirtinti, tačiau, kaip tai minėjau, yra testinis procesas, mes pradėsime naudoti tą klausimyną, tą sąrašą ir labai tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti tų rezultatų ir tų tikslų, kurių siekiame. Ačiū už Jūsų pristatymą, net nebejoju, kad bus įvairiausių klausimų, o dabar norėčiau suteikti žodį e, Džiulindai Bekirač iš Bingem centro, dirbančios su teisės viršinybės klausimais. E, šis centras priklauso Britų institutui, tarptautinės religinamosios teisės skyriui. Na ir ponė Bekirač pristatys teisės viršinybę, taip pat galimybę naudotis teismų paslaugomis. Ačiū. Thank you very much for the invitation. Ačiū. Šiandien norėčiau pakalbėti apie dar vieną teisingumo ir įstatymų viršienybės aspektą, kuris bus aktualus uh, E, artimiausių dešimtmečių siekiant tvaraus vystimosi tikslų, dėl kurių buvo 2015 e, rugsėjo mėnesį priimtas sprendimas Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Čia matote trumpą mano pasisakymo apžvalgą. Visų pirma, papasakosiu apie tai, kodėl tvaraus vystimosi, kuo tvaraus vystimosi tikslais skiriasi e, nuo tūkstantmečio plėtros tikslų, ypač šešvartasis tikslas, e, prieiga prie teisingumo ir įstatymo viršenybės. Ir kalbėsiu apie globalinių bei nacionalinių kriterijų rengimą, taip pat norėčiau pakalbėti apie procesus vykstančius Vokietijoje ir Jungtinėje karalystėje. Taigi, tūkstantmečio plėtros tikslai ir tvaraus vystimosi tikslai 2000-2015 ir 2015-2030 jau sieksime tvaraus vystimosi tikslų. Visų pirma, e, tvaraus vystimosi tikslai remiasi holistinį požiūrį, jie apima ir socialistinį, bei aplinkos auginimą atmenį. Ir, kaip jau buvo minėta, pirmą kartą atsižvelgta ir plėtinės visuomenės nuomonė, buvo surinktos konsultacijos su pilietinės visuomenės atstovai ir atstovais ir jų pasiūlymai taip pat įtraukti galut į tuos tikslus. Taip pat šie tikslai yra e, visuotiniai savo apimtimi, savo apreptimi taikoma visoms valstybėms narėms. Ir šešioliktasis tikslas e, apima ir novatorišką turinį, nes yra įtrauktas ir, ir įstatymų viršenybės tikslas bei e, prieigos prie teisingumo užtikrinimo tikslas. ir taikyti taikytini jie tie tikslai ne tik besivystančioms valstybėms, bet ir išsivyšiusioms šalims. Tokios šalis kaip Junktinė karalystė ir Vokietija irgi gali siekti pažangos šioje srityje, užtikrinant e, prieigą prie teisingumo savo piliečiams. Ir norėčiau ypač pakalbėti apie 16 tikslą kurį susideda iš trijų sudedamųjų dalių E, skatinti taikės ir visapimančias visuomenės e, tvaraus plėtojimuose kontekste užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir e, kurti veiksmingą, veiksmingas atskaitingas ir įtraukęs institucijas visais lygmenimis. O 16 tikslo tre, trečioje dalyje kalbama apie temą, kurią svarstome šiandien. E, tai, tai yra įstatymų viršenybės e, sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu ir prieigos prie teisingumo užtikrinimas visiems. Kalbame apie ilgalaikius tikslus ir šie tikslai kalba apie įstatymų viršenybės sklaidą, o ne jos užtikrinimą. E, ir taip pat būtinybę užtikrinti visiems prieigą prie teisingumo. E, įstatymų viršenybės vienas iš aspektų, kaip ką tik tai girdėjome, ir yra e, visiems užtikrinama e, teisingumo galimybė. Dabar vyksta dėrybos, kurio, rengiant kriterijų sistemą, kurių pagrindų valstybės turėtų užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems. Šioje skaidrėje matote kairėje kokių šalių e, specialistai dirba rengdami 16 tikslą. galbūt nėra taip paprasta perskaityti, bet pirmininkauja šiai grupė Junktinė karalystė, taip pat yra Tanzanija, Uganda, Bosvana, Kamerūnas. Tai iš Šiaurės Amerikos ir Europos narėmis tos grupės yra Kanada, Prancūzija, Vokietija, Niderlandai ir Švedija. Šioje grupėje dirba statistikos specialistai, techniniai ekspertai e, iš nacionalinių. Taigi e, čia yra tokie pasiūlymai, trys pasiūlymai, kuriuos norėčiau paminėti. Ir atbulinę tvarką aš juos pristatysiu. Pirmieji du yra tie pasiūlymai, kurie dabar atsispindi, atsispindi dokumento projekte. Tas dokumento projektas bus pristatytas Junktinių tautų statistikos tarnybai kovo mėnesį 16 metais, o po to bus pristatytas diskusijoms ir politiniai institucijai Junktinėse tautose. Valstybėms narėms, kitaip tariant, valstybių narių vyriausybių atstovams. Pirmasis dalykas ir ta tendencija buvo sumenkinti tų, tų rodiklių turinį, nes, kaip matote, iš pirmų dviejų rodiklių daugiausia dėmesio skiriama baudžiamam teisingumui. Tai reiškia, kad nėra atspindėtas 13 tikslas - teisingumas visiems, prie, e, prieiga prie teisingumo visiems ir čia jau nedaromas skirtumas tarp baudžiamo teisingumo ar kitokio, taigi tai yra labai siauras, tie siauri rodikliai. O trečias, tai buvo pirmasis rodiklis, kuris buvo pirmiausia pasiūlytas ir vis dar yra taikomas JAV, Kanadoje ir pagrindinėse tarptautinėse organizacijose tokiuose kaip Junktinių tautų plėtros programa, taip pat Pasaulio bankas Ir tas kriterijus yra platesnis. Jo pagrindu reikia įvertinti, kiek žmonių per, pas, per pastaruosius e, 12 mėnesių pasinaudojo tradiciniais ginčių sprendimo mechanizmais. Tokių kriterijų novatoriškumas yra tai, kad renkami ne tik administraciniai duomenys, apie tai, kaip e, veikia teisingumo sistema, ar laiku išnagrinėjamos bylos, kiek užtrunka bylų, bylų nagrinėjimas, bet taip pat ir kaip visą tai suvokia sistemos naudotojai, ne tik iš institucinės perspektyvos, nes, nes kalbame apie egzistuojančių mechanizmų tinkamumą, teisingumą. Tokius duomenis galima surinkti atliekant apklausas. Ir pasiūlymas rinkti tokius duomenis <clears throat> e, reiškia, kad e, e, renkami duomenys apklausant namų ūkius, atliekant statistinius tyrimus, nes kol kas tokių konkrečių duomenų dar nėra. trumpai apie du pavyzdžius. Be tų globalių kriterijų e, valstybių ir regionų lygmenių galima tvirtinti ir re, galima renkti ir regioninius, reginio, regioninių kriterijų rinkinius. Ir Ir, pavyzdžiui, iki šiol e, valstybės e, labai skirtingas sistemas rinkdavosi. Geras pavyzdys yra Vokietijos modelis, nes tai yra pažangus modelis. Ir Vokietijoje egzistuoja dviejų ligmenų kontrolė. Yra vyriausybės patariamoji taryba, kurią sudaro ekspertai ir kurie teikia konsultacijas vyriausybei politikos klausimais, kur, kurių, kalbant apie politiką, kur, kur, kurią vyriausybė rengėsi gyvendinti, kad pasiektų iškeltų tikslų, o paskui kitų lygmenių įgyvendi, atliekama e, kontrolę tyriam, ar pasiekta, ar, ar, ar pasiekta iškeltų tikslų. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, Velsas ir Škotija pradėjo viešasias konsultacijas rengiant šiai šaliai tinkamą modelį. Anglijoje dar ne, nepradėta. Nepraeitos tos konsultacijos ir e, visos jungtinės karalystės lygių turi, tas modelis turėtų būti parengtas. Rimkas, ačiū. Ir dabar žodis komiteto nariams šešėliniams pranešėms ponas Engel. Ačiū, Klodai. Aš turiu bendro pobūdžio klausimą visiems. Ir, na, tai taip pat iš dalies yra išvada, bet aš tikiuosi, kad man patys susigaudyti, kaip čia viskas yra. Demokratijos ar de demokratijos kriterijų vertinimo matų parengimas ES yra bandymas, pavyzdžiui, vertinti, ar Kinija yra rinkos ekonomika ar ne. E, ir atrodo, kad Junktinės valstijos taiko savo standartus, Kanada savo, kitos šalis irgi savo. Tas pas pasakytina ir apie Europos tarybą. Europos tarybos standartai, na, jie egzistuoja, bet aš galėčiau išvardinti daugiau nei dešimtį Europos tarybos narių, kuriuose įstatymų viršenybės demokratijos ir kitų e, E, sričių standartai tikrai toli gražu nėra tenkinantys, e, nežiūrint į tai, Europos taryba egzistuoja jau ne ilgą laiką dėl kažkokios priežasties. Ir klausydamasis ekspertų, darau išvadą, kad demokratija ir E, atstatymo viršenybę nėra galimybės užtikrinti atskaitomybę šioje srityje. Man atrodo, kad neegzistuoja priemonių rinkinys ar kažkokia lentelė ar kažkokie skaičiai, kriterijai, kuriuos pritaikius galima labai ramiai pasakyti, tas pasiteisina, tas nepasiteisina ypač mūsų žemynė, kur yra labai skirtingų formų, pobūdžių vyriausybės, yra ir diktatūrų, yra valstybių, kuriuose gyvuoja tūkstantmečių e, demokratijų jos tradicija be jokių rašytinių konstitucijų. Tikriausiai pirmininkas puikiai žino, apie kokią šalį aš kalbu. Ir yra ir kitų pavyzdžių. Ir man patinka požiūris, kurį pristatė ponė Granata, kai kalbėjo pradžioje. Venecijos komisija ma, man pradžioje manė, kad nereikia apibrieščių šioje srityje ir kad reikia susitarti tik pamatinių, sudėtinių, sudėdamųjų dalių. Man tai būtų primtiniau. Ir kadangi esu šešėlinis pranešėjas, noriu pakalbėti ir apie tai, ar, ar įmanoma išsiaiškinti, ar yra europinis vyriausybės valdymo modelis, ar yra tokie europinio modelio bruožai ir kaip mes e, nusprendžiame, kokio, kokios vyriausybės norime. Tikriausiai tas valdymo modelis išsiskiria tam tikrais bruožais, kuriuos galima įvertinti. Tai yra savavališkumo elemento nebuvimas, korupcijos nebuvimas, valstybės veiksmų prognozojamumas ir e, taip pat tai saugumo tam tikrų garantijų sutikimas piliečiams, taip pat galimybė žmonėms pakeisti vyriausybę, jeigu jie mano, kad vyriausybė nedaro to, ką turėtų daryti. Tai, tai tiek būtų. Aš neturiu nieko prieš pasiekimų lenteles, kriterijų sąrašus, tačiau manau, kad tai labiau techninis darbas. Kad, kad tai nelabai ne tinka demokratijos ir įstatymo viršenybės atvejais. Toliau Monika Benova. Kalbėsiu slovakiškai. Stretnutie považujem za veľmi dobré. Ačiū. Šiandieno susitikimas yra tikrai labai naudingas ir reikalingas. Tikrai gerai, kad rengiami tokie klausimai. Turiu konkretų klausimą. E, vienos valstybės nariais žurnalistai dalyvavo seminare apie migracijos krizę. Vakar buvau susitikusi taip pat su Slovakijos žurnalistais ir išklausiau, išgirdau nemažai klausimų apie priemonės, kurių imamas arba kurių planuojama imtis kai valstybės narės neįgyvendina savo uh, prisimtų įsipareigojimų. Mes aptarėme daug e, pagrindinių principų šiandienos diskusijose ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip reikėtų spręsti migracijos krizę, nes ji Mano šalis, pavyzdžiui, ne, ne, nenorėjo dalyvauti bendrose sprendimuose, taip pat nenorėjo, kad kas kokie nors sprendimai būtų jai primesti, kad jie būtų primesti šalims, kurios susiduria su labai sudėtinga situacija. Ir E, pagrindinių teisių laikymasis ir užtikrinimas tampa ribiniu tokiu dalyku. Ką jūs apie tai manote? Ką, kokia yra jūsų institucijų nuomonė apie tai? Kokių sankcijų būtų galima imtis prieš valstybės, jeigu jos nesilaiko pagrindinių uh, e, teisių ir pagrindinių principų. Dažnai kalbame apie tai, kad valstybės nesilaiko pagrindinių teisių. Ir ne, apie tai kalba ir šešėliniai pranešėjai. Ir jiems kelia susirūpinimą to, tokios ilgalaikės tendencijos. Tačiau ilgą laiką laikomas e, e, strategijos, kad reikia garsiai nekalbėti apie tai, apie tas valstybės, kurios pažeidinėja ir, ir, nereikal, ir ne, ne, nerodyti jas pirštais. Tačiau ką daryti. Tikriausiai reikia taikyti sankcijas valstybėms, kurios nesilaiko pagrindinių teisų, tačiau galų gale viskas baigėsi tuo, kad e, mes pasikalbame e, iškeliame problemas, tačiau ne, nepasiūlome konkrečių sprendimų piliečiams. Kai kas netgi padeda kalbėti apie šiandien ar dvies e, galą, apie naujas taisyklės. Tai tai tikrai turėtų mums visiems rūpėti. rūpėti. Mes turėtumėme imtis veiksmų prieš valstybės, Ypač prieš tas, kurios nesilaiko pagrindinių teisų. Reikia sankcijų sistemos. Noriu trumpai pasisakyti. Man atrodo, kad e, e, visos taisyklės, stebėsenos mechanizmas, pasiekimų lentelės yra geri dalykai, tačiau turime pasigilinti, ar visa tai, ką nors duoda, ar tai veiksminga, nes neišvengiamai e, yra konfliktas tarp valstybių narų suvereniteto bei ES teisino įgyvendinimo. Ir šiame komitete bei parlamente nuolatos apie tai kalbame, kai, kal, kai kalbame apie tam tikras šalis ir. E, nes su, sunku užtikrinti visišką m, mm, objektivumą, priimant, te, teismams priimant sprendimus. Galime mm, parengti kiek norime tų lentelių, tačiau kas, ką tai keičia, kaip, ar turime kokiu nors galių, kad priverstume ką nors įgyvendinti. Mes kalbame apie sankcijas, tačiau uh, tuomet diskusija e, virsta labai subjektyvė, kaip nekartai yra nutikę šiame komitete. Ir diskusijos yra naudingos. Tačiau egzistuoja tas e, kon, kon, latinis konfliktas ir, ir mes negalime užsitikrinti e, visiško objektivumo, kaip norėtume. Tai svarbu, tačiau turime būti pragmatiški ir realistiškai. Ir toliau Barbara Spinelė. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Komentaras ir du klausimai. Komentaras yra štai koks. Pone Granata Manginė sakė, kad teisinės valstybės principų visapusiškas įdėgymas yra utopija. Ir aš manau, kad toks pareiškimas yra pavojingas. Visapusiškas įgyvendinimas sudėtinga, tačiau tai nėra utopija. Utopija tai yra tai, kas ko nėra, kas neegzistuoja. Jūs sakėte, kad reforma yra utopija. Ir tai reiškia, kad nieko nelieka kito varianto tik tai išsaugoti status quo. Quo mes neturime jokių numatę revoliucijų ir panašiai, taigi tik tai tenkinamės tuo, kas yra. Nu, o pro, reikalas tas, kad Europoje yra taip smarkiai pažydinėjimos teisės pabėgėliai, pabėgėlių teisės, laisvo judėjimo teisės, kad e, teikti, jog e, teisinės valstybės principų įdėgymas yra utopija, tai yra tiesiog e, bandymas skatinti netinkamas diskusijas. Teisinės valstybės principams įdėkti reikia veiksmų. Dabar keli klausimai. Poniai Mišų, ponui Mišų dėl e, stebėsenos ir semestro. Ponas Mišų sakė, kad, ponė Mišų sakė, kad e, turime stebėti, kaip e, tie procesai vyksta valstybėse narėse. Ir norėčiau paklausti, e, kad kadangi yra tiek daug studijų jau parengta apie įvairius e, teisų pažeidimus pagal Hartiją antrąjį straipsnį ir panašiai. Ar tose studijos yra atsižvelgiama į kitus pažeidimus? Ir kitas klausimas, kokia yra jūsų nuomonė apie tą optautą, kurio paprašė Junktinė karalystė. Turiuomenį optautą iš um, teisinės, Europos Sąjungos teisinės sistemos uh, abiejų teismų atžvilgių. Ar Europos taryboje buvo apie tai kalbama uh, ir taip pat ar Europos Sąjungoje buvo tai, apie tai kalbama. Pirmininkas dar keli kolegos nori pasakyti, jie buvo labai daug dalyvavo ir yra įsitraukę labai aktyviai šią sritį, taigi prašau, kuo galima trumpiau. Lopes Aguilar, Ana Gomiš ir Sofi. Fern Juan Fernando, prašau. Dvi minutės, prašau. Žinau, žinau, kad turime e, nedaug laiko, bet aš neprarašiau tokios galimybės išklausyti Venecijos komisijos ir agentūros atstovų nuomonės apie rodiklius susijusius su to, kaip mes elgiamės su prieklopšio prašytojais valstybėse narėse. Kaip su jais elgėsi ES valstybės narės. Ar skirtumai yra dideli, vertinant tai, kaip mes laikomės pagrindinių teisių, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisių hartijoje ES, ginant ne tik ES piliečius, bet ir užsieniečius, kurie belčiasi į mūsų duris, ypatingai uh, Vengrijos, tarkim, ar Ispanijos atveju, palei pietinę sieną, kur kalbama apie tuos karštus sugražina, sugražinimus potencialių prieglobšio prašytojų, net nesuteikiant jiems galimybės būti išklausytiems. Ačiū, Hanai, kad taip trumpai. Ana, aš irgi manau, kad puiku, kai yra metodai, standartai ir panašiai, tačiau uh, Taigi taikykime tuome tuos standartus ir pažiūrėkime, kokia yra padėtis ES ir yra baisi. Ir kalbant taip santykiniais terminais, tai aš manau, kad gal ir galime pasididžiuoti tuo, ko pasiekėme, bet turime nuliūsti, vertinant tai, kas vyksta pastaruoju metu ir kaip mes nesugebėme įgyvendinti įsipareigojimų dėl teisinės valstybės principų. Aš taip pat e, manau, kad nėra tinkama kalbėti apie e, teisės viršienybę kaip utopiją, kurios niekuomet nepasieksime. Tai tada mes ir nekovosime už teisingumą, mums net nesvarbu bus kurti teisingumo sistemos, jeigu tai yra vis tiek utopija ir niekada jos nepasieksime. Aš nemanau, kad toks yra tikslas ir nemanau, kad e, tinkama būtų taip kalbėti. Mano vertinimas yra labai liūdnas. Aš esu iš Trojkos šalies, kur trojka atnešė daugiau skurdo, nelygybės trečdalis mūsų vaikų skurde. Ir tai jau daug ką pasako apie plėtros tvarumą. Ir taip pat korupcijos, e, mokestinė neligybė ir panašiai. Ir tai nėra tik tai valstybių narių lygmenių, tai yra ir komisijos lygmenių. Komisija mus nuvylė Ir tai yra ir politinis klausimas. Kovoti su korupcija, pavyzdžiui. Tai kur komisija kariauja su korupcija? Man nesvarbu, kokios yra ataskaitos, bet jeigu nėra veiksmų ir ataskaitomis yra tik tai e, slėpiami labai svarbus klausimai ir atvejai susiję, pavyzdžiui, su mano šalimi ir Vokietija ar, pavyzdžiui, Vengrijoje. Tai ką mes darome? Ne tik dėl pagrindinių teisių e, Vengrijoje, kaip elgesi Vengrija dabar su pabėgėliais ir tai nėra vien tik tai Vengrijos problema, nes netgi pirmininkas Tuskas neseniai pareikalavo, kad prieglošio prašytojai ir migrantai būtų sulaikomi. Taigi dar vienas klausimas. Tai kaip čia dabar komisija, taryba, valstybės narės nusisuka nuo, pavyzdžiui, nepilotojimų lėktuvų naudojimo tikslingai žudant ES piliečius, tai ta viena valstybė narė Junktinė karalystė tą daro. Tai kur čia teisingumas, kur čia valstybės, teisinės valstybės principai ir panašiai. Sofi, aš norėčiau grįžti prie šio ryto temos, nes man atrodo, kad yra labai daug klausimų. Kolegos, prašau, tylos vis dar vyksta klausimai. Neturiu plaktuko negaliu juo pasinaudoti šiuo atveju. Dėkoju. Aš turiu vieną pastabą ir būtų gerai, jeigu prelegentai galėtų, atsakydami daugiausia, pakomentuoti rodiklių klausimą, nes šiandien tai yra šiandienos klausimo tema ir aš klausiausi Timothy Kirkop ir kitų, kurie gan skeptiškai vertino galimybę sukurti tokius rodiklius ir juos pritaikyti, tai aš pripažįstu, kad nėra lengva tą padaryti. Tačiau tai, kad įstatymo viršienybė, demokratiją įvertinti labai sunku, tai nereiškia, kad tai nėra svarbu ar kad iš vis nėra įmanoma tokių rodiklių parengti. Rodikliai nėra kokie tai matmenys, tai yra rodikliai ir nekas kita. Ir aš manau, kad tikrai jais galima įvertinti labai realius apčiopiamus dalykus. Turiu vieną klausimą ponui Tonbogui, kuris kalbėjo apie EFRIS. Ir aš manau, kad ta idėja tikrai puiki, bet kodėl nėra agentūroje plėtojama ši priemonė? Jeigu ne pagrindinė teisė agentūra, galbūt komisija galėtų atsakyti, ar pradėjote ką nors dėl to daryti. Prašau, ponė, labai trumpai pradėkite atsakinėti į klausimus ir ko galima glauščiau. Ačiū. Aš atsakysiu į klausimus ir po to galėsime aptarti kitus klausimus, bet ne dabar. Norėčiau pasakyti kad visiškai sutinku su Sofi, ką jis sakė, kad įstatymo viršienybė yra labai svarbu. Ir aš nepripažįstu ir nesuprantu, kodėl mes tiek daug darome, kad viską sutvarkytumėme. Žinau, kad daug yra iššūkių. Žinau, kad kartais tie iššūkiai yra greičiau ištinka, negu mes sugebame sureaguoti, tačiau mes darome vis, visą tai įgyvendindami ir um, pagal pažinimų procedūras ir tie dalykai, kas vyksta dabar, yra vertinami. Kai kurie klausimai, pavyzdžiui, galimybė pasinaudoti teisingumo sistemą, alternatyvus ginčių sprendimo metodai, tie rodikliai jau yra, gal reikia juos plėtoti labiau. Jie yra tose suvestinėse, kurias jau turime ir jie yra komparatyviniai. Jau treji metai, kol, kai rengiame tas suvestinės. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kadangi mes visi manome, kad e, įstatymo viršienybė yra taip svarbu ir kadangi sukūrėme įstatymo viršinybės mechanizmą Europos Sąjungoje, tai pasinaudokime juo ir labai norėčiau, kad pamatytumėme to darbo rezultatą, nes kalbant apie apčiuopiamus dalykus, mes galime padaryti daugiau. Tai yra tas rytis, kur reikia praktinių dalykų. Rodikliai yra praktinis dalykas. Ir tai yra vertės, kurių pagrindo nustatome, kokio lygmens yra įstatymo viršinybė. Taigi, jeigu būtų daugiau klausimų, esu pasirengusi atsakyti. Dėkoju. Dabar Taugenberg. Trumpai. Jeigu galima, kitus klausimus galima raštu atsakyti. Pirmiausia, konkretus klausimas dėl EFRIS. Kol kas dar nepradėjome darbo ir mes norėtumėme tą daryti konsensuso pagrindu tarp institucijų, nes patirtis rodo, kad duomenų bazės turi būti tvarios ir taip pat Europos taryba ir visi kiti veikiai turi būti įtraukti. Tai Taip, esam pasirengę, bet būtų gerai, jeigu visos institucijos geriau suprastų, apie ką eina kalba. Toliau dėl indikatorių. Aš jaučiau, kad čia yra toksai šioks toks e, skepticizmas dėl to, kad tai yra na, nelabai įmanoma, bet pagal politinį scenarių daugiau nestebėsnio gyvendinimų yra skiriama dėmesio. Tai aš manau, kad būtų pravartų tarybą ir tą metinį dialogą dėl um, įstatymo viršienybės pagrysti ataskaitomis rodikliais ir panašiai, tai būtų kur kas veiksmingiau gyvenimo prasme, nes lygybė, e, tai reiškia, kad reikalingos struktūrinės diskusijos, o struktūrinėms diskusijoms reikalingi rodikliai. Ačiū. Simona gal labai trumpai Simona, jeigu galėtumėt trumpai labai dar apibendrinti, o kitus gal klausimus raštu galėsime atsakyti, nes laukia labai svarbus balsavimai. Labai trumpai vertinimai yra būtini, vertinimai vykdomi, tą daro įvairūs veikėjai. Ir aišku, jau sankcijos čia yra kitas dalykas, vertinimai uh, yra ankstesnė, ankstesnis etapas, nebūtinai jau tikslas yra numatyti sankcijas, tiesiog tikslas yra galbūt patobulinti situaciją. Taigi aš manau, kad tokių vertinimų įgyvendinimas objektyvių, išsamių, nuoseklių kriterijų pagrindų leistų geriau gyventi šią procedūrą. Ačiū, labai naudingas atsakymas. Daktarė Bekeraš, jeigu manoma, trumpai taip pat. Taip, labai trumpai įvertinamų rodiklių esmė yra būtent e, atremti tą kritiką, kad e, įstatymo viršienybė ir teisingumas yra tos savokos, kurių negalime įvertinti. Ir galiausiai tai tampa tik tai politiniais įsipareigojimais ir viskas priklauso nuo politinės valios. Ir nėra visiškai tai sukonkretinama. Taigi, dažnai yra pastelkiama sankcijų sistema. Ir tai, kad tikrai tai ir rodo, kad rodikliai yra svarbus. Dėkoju visiems už dalyvavimą, dėkoju komiteto nariams už šios klausimus, dėkoju šešėliniams pranešėjams. Kolegos. Kviečiu visus susėsti ir norėčiau dar priminti, kad šį rytą pradėjome klausimus. Nepra, ne, ne, netlikę kitų darbų, tai prieš tai dar aš norėčiau dabar patvirtinti darbo atvarkę. Kviečiu pirmiausia visus susėsti. Pirmiausia, tuomet tada pati patvirtinsime darbo atvarkę, jeigu nieks neprieštarauja darbo atvarkė patvirtinama ir dar keli reikalai prieš pernant prie balsavimo pirmininko pranešimai. Verčiama Danų, Lat... į, La... į, atsiprašau, Danų, Latvių ir Airių kalbas nėra verčiama. Toliau dėl rekomendacijų patvirtinimo pranešėjau e, paskirimai. Aš būsiu pranešėjęs dėl auto, automatizuoto domenų keitimosi dėl registruotų automobilių transporto priemonių Latvijoje. Aš renksiu šį pranešimą Valero Bodil iš Žaliųjų. E, paskirtas pranešėjų renkti nuomoniai dėl direktyvos pasiūlymo keičiančio tarybos direktyvą dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės. Čia pagal 54 taisyklę su IMKO komitetu skiriama ši nuomonė. Toliau pranešėjų paskirimai po koordinatorių posėdžio pateiktos buvo rekomendacijos Laura Agėja FDD rengs nuomonę dėl daugiametės finansinės programos po rinkiminės peržiūros 14-20 metams, parlamento indėlis prieš pateikiant komisijai pasiūlymus, ar komitetas pritarė tokioms rekomendacijoms? Taip. Taigi, kolegos, dabar balsavimai. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar visi turite korteles, ar jeigu kas nors nesinešė kortelės, gal galite mane informuoti. No one, I know that no one has indicated that they don't have their electronic voting card. Niekas neinformavo manęs, kad neturi elektroninės kortelės, taigi visi tuomet balsuosime elektroniškai. Bus vardinis balsavimas naudojamas, dėl techninių priežasčių iš karto tą norėčiau paskelbti. So, it's kind of unusually quiet. Uh, I don't know. I, I have no idea why. Is there an important vote pending? Taigi laukia svarbus balsavimas. Visi nutilo. Kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas. for balance, is there anyone late from any other group? Ar dar yra vėluojančių iš kitų frakcijų? Ar reikia dar ko nors palaukti? Kągi, kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas dėl tekstų, dėl kurio buvo susitarta per tarp institucinės dėrybas dėl ES keliaivių duomenų įrašų direktyvos pranešėjas ponas Kirkopas, ar jis norėtų pasisakyti? Ne. Jūs galėsite pasakyti po balsavimo, jeigu norėsite. Taigi tokiu atveju Prašyčiau kolegų leisti pono Kirkopui pasakyti, jeigu jis norės. Dėl parlamento ir tarybos direktybos pasiūlymo dėl keliaivių duomenų įrašų duomenų naudojimo, prevencijos, susiekimo tyrimo ir teroristinių nusikaltimų rimtų kal... nusikaltimų e, persekiojimui. Balsuojame dėl teksto, dėl kurio buvo starta per tarp institucinės dėrybos, partinis balsavimas. Dabar balsavimas pradedamas.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 Patvirtinta 38 už, 19 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ar pranešėjas ką nors norėtų pasakyti? Pirmininkė, nebandysiu čia sulaikyti, ilgai kalbėti, bet tiesiog norėčiau padėkoti jums ir visiems šio komiteto darbuotojams, pareigūnams ir taip pat visiems kolegoms dirbantiems. Šiame komitete, nepriklausomai nuo jų nuomonės, per tą ilgą procesą aš labai džiaugiuosi rezultatu ir tai tiesiog tik įrodo, kiek daug darbo buvo įdėta ir aš manau, kad tai labai racionalus sprendimas ir norėčiau visiems padėkoti. Ačiū. Thank you thank you in... Ačiū, ačiū visiems dalyvavusiems, balsavimas baigtas. Ir toliau tęsime darbą pagal darbo tvarkę. colleagues, um, as I mentioned, we're going to... Mėly kolegos, kaip jau ir minėjau, tęsime darbą su likusiais darbo tvarkės klausimais iš karto. Suprantu, kad sudėtinga tyliai išeiti iš salės, tačiau bent jau pabandykite tai padaryti. O mes periname prie kito darbo tvarkės punkto. Dar kartą prašau tylos. Na ir dabar penktasis darbo tvarkės punktas - skaidrumas, atsakomybė ir sažiningumas ES institucijose. Pane Gijom e, yra nuomonės rengėja. E, svarstysime nuomonės projektą. Na, kolegos, panašu, kad jūs nereaguojate į mano pastabas, triukšmo lygis tik didėja. Praėjusį kovo mėnesį Jūri Lybė AFKOR KON komitetai suorganizavo bendrą klausimą pavadintą e, link e, aukšto lygio tvarumo, atsakomybės ir skaidrumo ES institucijose. Tas klausimas buvo pagrystas ataskaita dėl ES e, specialios integralumo sistemos, kurią parengė Transparency International organizacija. Ir po to klausimo AFKO komitetas rengia nuomonę savo iniciatyvą. Pone Gijom E, rengė lybę nuomonę dėl nuomonę savo iniciatyvą ir pristatys savo dokumento projektą. Tad žodis Silvigijom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad yra e, judėjimas po ką tik vykusio balsavimo. Prieš pradėdama apie Mm, kalbėti apie šią temą, noriu priminti apie terminus rengiant šį pranešimą, nuomonės pranešimą, pakeitimus Libe komitete reikia įteikti iki gruodžio 22 vidurdienio, o balsuosime dėl jo mūsų komiteto posėdį sausio 5. Toliau dėl, dėl paties nuomonės projekto. Yra daug klausimų susijusių su skaidrumu ir da, kas jau buvo pasakyta. Net keletas parlamento komiteto, komitetų rengė e, nuomonę dėl pranešimo, kurį rengė kolega e, Gigoltai Inta Jūri komitetai. Kodėl yra tiek nuomonių? Aš kalbėsiu uh, Na, šia, aš šiame pranešime stengiuosi susitelkti sritis, kurios aktualios tik mūsų komitetui pagal jo kompetencijas. Turėjau galimybę prieš keletą savaičių dalyvauti šešėlinių pranešėjų sustikime ir siūlau štai, kad dar kartą e, priminti komisiją apie mūsų prašymą parengti e, skaidrų e, registrą, kur būtų informacija apie konsultacijas. Taip pat raginame komisiją toliau vykdyti e, konsultacijas dėl kovos su korupcija su valstybėmis narėmis. Taip pat norime, kad komisija parengtų komunikatą dėl perspėjimo apie galimus pavojus, nuo 2016, kad, tas, kad ta sistema būtų kuriama 2016, taip pat prašome informacijos, kaip kovojama su e, sukčiavimais ir, ir, ir e, ES finansinių interesų pažeidinėjimu. Ir kalbant bendrais bruožais, ir e, šešėliniai pranešėjai pritarė mano siūlymams čia. Norime, kad e, institucijos apsirūpintų patikimomis priemonėmis, instrumentais e, ir, pavyzdžiui, būtų galima tirti kad būtų galimybė tirti, ar e, pateikta informacija apie asmenis, viešus asmenis yra teisinga, neklaidinga. Taip pat turime teikti informaciją, kuri būtų suprantama piliečiams ir tokiu būdu e, su, užsitikrinti e, palaikymą mūsų vykdomai politikai ir taip pat atskleisti rinkėjams, kad kartais ir politikai išrinkti asmenys e, turi abejonių prieš primdami sprendimą. Tačiau, e, kad neprarastume piliečių pasitikėjimo, turime kalbėti apie ilgalaikius procesus ir apie tai, kad reikia iš esmės pakeisti žmonių mąstymą. Kalbant apie skaidrumą, mes kaip išrinktieji atstovai turime laikytis tam tikro moralės principų kodekso ir <clears throat> Taip pat neturime sukurti įtarimo, sukelti įtarimo ir kurti įtarimo aplinkos, nes tai būtų mums nepalanku ir e, kurti bendrą e, aplinką, kuri būtų draug, draugiška aplinka ir piliečiams ir mums. Ačiū Silvija. Ar yra dar kolegų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Roberta. Roberta Metzola. Ačiū, Klaudai. Manęs paprašė panas Zehovskai pasisakyti šio klausimu. Nežinau, ar dabar galiu tai padaryti. Jeigu taip, tada Tomo, kuris yra papa šešėlinis pranešėjas vardu, norėčiau padėkoti poniai Gijom už nuomonės projektą. Manau, kad ten yra visi elementai, dėl kurių buvo susitarta šešėlinių pranešėjų sustikime, tačiau e, panas E, Dehovski mano, kad pranešimas yra per daug bendro pobūdžio. Manau, kad reikėtų konkretesnės, stipresnės e, nuomonės, juk tai apima ne tik Europos parlamento, bet ir visos ES bei jos institucijų funkcionavimo esmę. Mums reikia skaidrių ES institucijų ir manome, kad e, toks privalomas registras, apie kurį neseniai visai kalbėjo komisijos pirmininko pavaduotojas Timmermansas AFKO komitete yra sudėtingas klausimas. Čia reikia išsamesnių diskusijų, kalbant apie informatorius. Ponas Dehovskis sakė, kad e, pritarė tam, jog reikia minimalių taisyklių susijusių su jų apsauga, tačiau tas taisyklės be abejo reikėtų tinkamai aptarti. Dabar dėl trišalių dialogų bei vykstančių dėrybų skaidrumo. Pono Šulco e, laiške kalbama apie tai, kad tai yra speciali, neformali dėrybų forma, kuri neturėtų būti transliuojama internetu, tačiau kalbant apie e, skaidrumo sieki, manau, kad apie vykstančias dėrybas bei jų pažangą nuolat reikėtų informuoti. Taip pat kalbant apie ES agentūrų įtraukimą, dėl skaidrumo, taip pat įvairių asmenų e, skirimo e, tvarką bei skaidrumą. Labai svarbu kalbėti ir panas Dehovski taip pat norėjo paminėti, kad e, jo nuomonė labai svarbu rasti pusiausvyrą, tinkamą pusiausvyrą tarp skaidrumo ir duomenų apsaugos. Ir tai taip pat yra susiję ir su rengiamu nuomonės projektu. Ačiū. Ačiū, Roberta. Matau, kad Ana Gomes dar norėtų pasisakyti. Ačiū. Aš taip pat džiaugiuosi parengtų pranešimų ir man atrodo, kad yra keletas tokių kertinių klausimų, ties kuriais reikėtų labiau susitelkti. Pradėsiu nuo skaidrumo aspektų ir lobistinių interesų registravimo. Taip, svarbus klausimas. Kalbant apie informatorių, informacijos teikėjų apsaugą, taip, dar vienas kertinis akmuo. Dabar dėl dėrybų, vykstančių dėrybų skaidrumo, na, nežinau, ar tai yra geriausias būdas, kuris padėtų užtikrinti, kad, to, kad viskas vyksta skaidriai nes jeigu bandysime užtikrinti tokio pavadžio skaidrumą, tos darybas turbūt persikels kitur ir nežinau, ar tai yra tikrai tinkamas pasirinkimas. Be to, man nerima kelia ir dar keletas dalykų. Pavyzdžiui, korupcija. Europos komisijai, Olafui, Europos kovos su, kovos su sukčiavimo tarnybos, ombudsmeno, uh, ombudsmenai buvo pateikusi klausimus ir vieninteliai, kurie atsakė į mano pateiktus paklausimus, buvo ombudsmeno institucija. Dėja, kitos mane įtin nuvylė ir manau, kad ši nuomonė turėtų būti kiek įmanoma konkretesnė. Ir jeigu įmanoma, reikia pateikti ir konkrečių pavyzdžių. Ir man nerima kelia tai, kad kitas, kita ataskaita dėl korupcijos, kuri bus parengta 2016-aisiais, e, tiesiog seks ankstesnių e, ataskaitų pėdomis ir dėja darbas tada nebuvo atliekamas tobulai. Ir nors buvo nustatoma tam tikrų trūkumų, nebuvo įmamasi jokių žingsnių. Na ir tikrai nerima kelia ši situacija, ji man nepatinka. Tad norėčiau būtent komisijai išskirti šią komentarą. Taip žinau, kad komisijoje dirba sažiningų žmonių, aš tikrai komisijos darbuotojus gerbiu, tačiau panašu, kad mes esame ignoruojami, tai vyko ir ankstesnės komisijos kadencijos metu. Ir man atrodo, kad tęsiamos tos neveiksnumo tradicijos, kalbant apie tuos konkrečius korupcijos atvejus, e, kuriuos norėjome iškelti ir parodyti komisiją. O komisija, man atrodo, gal, na, ne tai, kad užsimerkė, bet kažkaip tarsi e, ignoruoja ir pritarė visiems tiems melams ir sukčiavimams, kurie yra vykdomi valstybė narių vyriausybėse. Panašu, kad daugiau nėra narių norinčių pasisakyti, tad norėčiau paklausti Silvi, ar ji dar norėtų sureaguoti, ar nori galbūt išgirsti kažkokių e, komisijos komentarų. Iki gruodžio 22 galima teikti pasiūlymus dėl pakeitimo. Aš norėčiau dabar jums leidus sureaguoti į tai, ką kolegos ką tik sakė. Okay, so, Kągi, e, ir Nuomonės rengėjai norėtų išgirsti komisijos atstovų komentarų, nežinau, ar esate pasirengę kažką pasakyti, suprantu, kad detalių pastabų turbūt negalėsite kol kas pateikti, tačiau panašu, kad, na, tikrai tikimasi išgirsti jūsų balsą šiandieną. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Junkerio komisija e, daug, itin daug dėmesio skiria skaidrumo klausimams, atsakomybės, sažiningumo aspektams ir tai buvo aiškiai išdėstyta ir pono Junkerio plane ir skaidrumas bei sažiningumas turi įvairiausių kampų, e, tai yra susijęs su įvairiausiais procesais ir procedūromis, na ir nuomonės referentė palėtė svarbius elementus susijusius su šias rytimi. Mm. Na ir kalbant apie konkrečius elementus, pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, kaip tai bus integruota, įtraukta į bendrąjį pranešimą. Na ir be abejo, komisija įsipareigoja pateikti jums formalų atsakymą. Ir bus vadovaujamasi visomis numatytomis procedūromis. Na ir kol kas galiu tik pasakyti, kad mes esame pasirengę um, bendradarbiauti Dabar dėl tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti. Man atrodo, kad viena iš tokių pavyzdinių e, pirmininko iniciatyvų yra užtikrinti, kad tas skaidrumo registras būtų privalomas ir būtų taikomas ir kitoms institucijoms. Remiantis trišaliais tarp instituciniais susitarimais, tačiau žinote, kad e, skaidrumo e, aspektai yra paliečiami geresnio reglamentavimo dokumentų rinkinyje, pavyzdžiui. Mes taip pat esame pasiryžę gerinti skaidrumą ir tam yra specialios ekspertų grupės suburtos. Na ir kalbant apie o, o, Olafo neveiksnumą, apie kurį kalbėjo gerbiamo parlamento narė, na, nežinau tų konkrečių atvejų. Tačiau be abejo visada galima dar kartą, te, dar kartą peržiūrėti komisijos atliktus vertinimus, visada esame pasirengę tai padaryti, tačiau turbūt suprantate, kad kol kas m, mm, tų mestų kaltinimų nelabai galiu pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Silvi, ar norėtumėte užbaigti diskusijas? Taip, e, man su susidomėjimu išklausiau, bet reikia nepamiršti perspektyvos ir reikia sukonkretinti, pavyzdžiui, kriterijus siejimus su skaidrumo e, registru dėl kolegų išsakytų pastabų, sureaguodama į tai noriu pasakyti, jog žinoma, e, e, džiugiuosi visais pakeitimais. Kaip jau sakiau, tas tekstas yra tikrai labai trumpas. Tur, gali būti labai trumpus ir kuo tiksliau ir konkrečiau, e, kuo konkretesni ir tikslesni pasiūlymai, tuo geriau. Libe komitetas rengia nuomonę Ir, kaip jau sakiau, pranešimą rengė e, ponas Gygold ir, ir jo rengiamas dokumentas yra daug platesnis, išsamesnis ypač e, dėl informatorių. Kalbant apie informatorius, apie ką kalbėjo ponė Gomes, e, tai apie tai kalbama 44 punkte, jis yra labai tiksliai suformuluotas ir, ir, ir būtent viskas apie ten kalbama tą kryptimį, ne, tą kryptimį apie, apie ką ir jūs kalbėjote. Libe komitete aš sieksiu, kad mes parengtume kiek įmanoma tikslesnę, detalesnę nuomonę. Iš tikrųjų, reikėtų laikytis libę komiteto e, kompetencijų ir nepamiršti, e, kokie yra šio, šio dokumento rengimo terminai. Ačiū kolegos, dėkui Silvijai. Ir dabar periname prie šeštojo darbo tarkės punkto. Struktūrinio dialogo su komisijos narė Jurova. Ji dar neatvyko, tai turėsime padaryti trumpą pertrauką. Thank you. I'm just going to tell me if she's outside. Colleagues, I'm just going to get a quick um, estimated time of arrival. Pabandysiu išsiaiškinti, kada komisarė atvyks pas mus, kada jos tikėtis. Colleagues, the best estimate is five. Kolegos veikiausiai už penkių minučių jie atvyks ir jeigu e, neprieštraujate, dabar bus pertrauka. Aš irgi žinau, kad šiandien ketvirtadienis penkių minučių pertrauka. Ir prašau visų sugrįžti. Ačiū estimated five minutes for the point six with. Pen, už penkių minučių nagrinėsime šeštąjį darbo tvarkės punktą. Colleagues, I'll ensure you have time for a coffee, so I said five. Yra laiko kavai, kolegos, bet nelgiau nei penkias minutės užtrukite. Um, colleagues, um, I had announced uh, five minutes. Kolegos, aš mm, pas, buvau paskelbęs penkių minučių pertrauką, bet dabar jau tos penkias minutės praėjo, komisijos nariai yra čia. Aš labai neatsakingai pasiūliau e, išgerti kavos. Bet per penkias minutės neįmanoma. E, išgerti kavos podelio šiame pastate užtrunka dažniausiai 15 minučių. Ir jeigu jūs galėtumėte informuoti kolegas ir, ir kitus komiteto narius, kad jie su, kad, kad, apie tai, kad jie gali sugrįžti, uh, Tai, tai ir padarykite. Komisijos narė taip pat norėtų kavos, tačiau jos da, darbovietėje e, kavos klausimai sprendžiami kitaip. Jeigu jie nori kavos, jie jos tiesiog užsisako. Kolegos, paraginkite mm, kitus kolegas, kurių dar čia nėra, sugrįžti į posėdį, nes mūsų laukia tikrai svarbus po... klausimas. Žinau, kad dar turi kai kurie kolegos grįžti ir su ta... Turėdėme mani, kad kolegos tuoj pradės grįžinėti į posėdį, galime pradėti šio klausimo svarstymą. Žinau, kad šiandien ketvirtadienis Ir taip pat noriu padėkoti komisijos nariai už, už jos kantrybę, nes jie jau kurį laiką laukia, kol prasidėtų šis susitikimas. Ir kolegos, kaip žadėjome, e, vyksta struktūrinis dialogas su komisijos narė Jurova ir aptarsime nemažai temų priskirtinų jos sričiai Koordinatoriai taip pat minėjo, kad kalbėsime, kad pateiksime papildomos informacijos apie saugaus uosto klausimą ir apie su JAV vykstančias dėrybas. Ir po šios trumpesnės neįprastai įžangos norėčiau paprašyti ponios Jūrovos. Perimti žodį, prašau. Ačiū, klodai, ponios ir ponai. Man tikrai labai malonu ateiti pas jūsų komitetą ir dalyvauti struktūrinėme dialoge jums aktualiais klausimais ir e, bendros darbo atvarkės klausimais. Šiandien visi turime galimybę pažymėti tarptautinę žmogaus teisų dieną. Iš tikrųjų, tai jungtinių tautų žmogaus teisų konvencijos uh, atsiradimo diena 1950-aisiais, taigi gruodžio 10 yra labai simboliška data ir mūsų bendram darbui e, žmogaus teisų srityje Europos Sąjungoje. Kaip žinote, komisija yra parengusi veiksmų sąrašą e, užsiimant LGBT bendruomenės e, narių teisų sklaida. Aš apie tai kalbėjau EPSCO ministrų taryboje ir noriu padėkoti komiteto pirmininkai poniai Lunaček. Jo, ji buvo čia, bet jos dabar nėra. Ir norėčiau, kad perduotumėte jai mano padėką ir linkėjimus. Ji rengia rengiant tą sąrašą labai padėjo, pasiūlė labai naudingų dalykų. Ir LGBTI bendruomenės nari, na, na, narių atžvilgių siekiama žingti nediskriminavimą, užimtumą, sveikatos apsaugą, laisvą judėjimą, prieglopsti, apsaugą nuo neapykantas skatinančių kalbų. Ir kaip matote sąraše, E, tame, iš to veiksmų sąrašo, kuris kaip tik yra jums dalinamas. Jis taip atrodo. Kaip matote sąraše, kaip matote iš sąrašo, mes reikalavome, kad taryba patvirtintų įstrigusius teisės aktus, kurie e, pozityviai paveiktų LGBTI bendruomenės narius, pavyzdžiui, lygių E, galimybių direktyvą. Tai yra vienas iš komisijos teisėkros prioritetų ir e, tikimės įgyvendinti kitais metais. Mes sėkmingai bendradarbiaujame šio klausimu su e, Niderlandais, kurie perims pirmininkavimą ir tai bus vienu iš jų prioritetų. Taip pat akcentuojame galiojančių ES teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą, nes manėme, kad tai duotų apčiopiamos naudos LGBTI bendruomenės nariams. Ir draugė su valstybėmis narėmis stebime, kaip įgyvendinami ES teisės aktai, kad nediskriminavimo principas būtų užtikrintas ypač e, tam tikrais aspektais e, seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės ir to pasieksime, tų tikslų pasieksime tik tai daidami bendrai, taip pat užsi, e, skatindami nuotolinį mokymąsi, įtraukdami valstybės narės, verslą ir pilietinę visuomenę, kad pasiektume piliečius ir užtikrintume LGBT bendruomenės narių e, priimtinumą visuomenėje 2016 pradėsime visoje ES švietimo kampaniją. Ten bus iš, joje bus išsakomi e, tos LGBT bendruomenės nariams aktualūs klausimai. Kalbėsime apie e, įvairovę vis, mūsų visuomenėje ir raginu jūs skleisti šią žinią savo šalise. Domenų apsaugos reforma. Esame įsitikinę, kad mums pavyks šiais metais pasiekti politinio susitarimo. Mes šią savaitę e, dalyvausime galutiniuose trišalių darybų susitikimuose ir norime pranešėjams ponui, ponui Albrecht ir poniai Lauristin bei šešėlėms pranešėjams sutikti galimybę e, būti lyderiais e, šioje srityje. Taip pat norime padėkoti Luxemburgui, kuris vis dar pirmininkauja už darbą šioje srityje ir aš tikiuosi, kad iki metų pabaigos mes e, šiuos e, minėtus teisės aktus priimsime. Iš tikrųjų, mes kuriame istoriją, e, primdami duomenų apsaugos pasiūlymų paketą. Tai būtina, kad įsibėgėtų skaitmeninė ekonomika, skaitmeninės teisės bus svarbios darbo vietų kūrimui, augimui, ES konkurencingumui pasaulyje. Taip pat sieksime užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą internete bei vartotojų teisų apsaugą. Uh, pasitikėjimas ir vartotojų apsauga yra du neatsiemi dalykai. Manau, kad ir šalėse dėrybose pasiekti sprendimai užtikrins e, asmenų apsaugą, taip pat jų duomenų apsaugą ir suteiks verslui galimybę visapusiškai pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos galimybėmis diegia, ir bus galimybė diegti privatumą užtikrinančias technologijas. Toliau, policijos direktyva dar vienas svarbus Europos darbo atvarkės saugumo klausimais aspektas. E, bendros domenų apsaugos teisės suteiks galimybę policijos ir teismų institucijoms sėkmingiau bendradarbiauti ir pasiekus susitarimo dėl š... būtinybė pasiekti e, susitarimą dėl šio teisės akto yra kaip niekada aktuali dabar e, po Paryžiaus išpolių. Taip pat noriu papasakoti apie darybą su JAV ir atnaujintą duomenų perdavimą už Atlanto. Dėrybos vyksta dabar. Mano tikslas sukurti gyvybingą sistemą, kurie apimtų ir, kon, ir, ir, ir tinkamą kontrolės sistemą. Norime laiku užbaigti dėrybas ir aš vertinu mūsų galimybės optimistiškai, manau, kad to galime pasiekti, jeigu tik bus laikomas teismo nustatytų standartų. Nekartą susitikdama su kolegomis iš JAV kartojau ir paskui paskutinį kartą e, lankiausi JAV lapkričio mėnesį ir akcentuoju, kad mes turime dirbti drauge, kad viską parengtume teisingai. Ir kolegos JAV supranta, kad reikia kūrybingumo ir reikia ieškoti patikimų, kūrybingų sprendimų. Ta privalome pasiūlyti piliečiams ir verslui, užtikrinti e, tvarę ir saugę aplinką verslui. Vienas iš svarstytų klausimų, kaip ES duomenų apsauga e, ES duomenų apsaugos pareigūnas galėtų dalyvauti užtikrinant įmonių duomenų apsaugą. Šiems byloje e, teismas priėmė svarbių sprendimų ir mes turime užtikrinti apsaugos sistemą arba e, pasitelkdami duomenų apsaugos nacionalinės institucijas arba e, JAV federalinę prekybos komisiją, kuri taip pat turi užtikrinti tam tikrų standartų laikymasi. Ir mūsų galutinis rezultatas siekis turėtų būti veiksminga priežiūros sistema, kuri galiotų ES piliečiams ir e, turėtume pasiūlyti ir teisminių ir, ir, ir e, galimybę kreiptis į teismą, kad būtų atitaisyta patirta žala. Ir tuo tarpu ir manome, kad reikia nepamiršti proporcingumo ir reikalingumo principo e, laikytis e, garantijų, taip pat pasitelkti kontrolės, žalos atitaisimo mechanizmus ir užtikrinti juos es piliečiams. Taip pat reikia teikti daugiau e, ataskaito apie skaidrumą, e, reikalauti informacijos iš viešųjų institucijų tam, kad užtikrintume proporcingumo principų praktinį gyvendinimą. E, bet kokie nauji pasiūlymai šioje srityje bus iš anksto atidžiai išnagrinėti. Ir noriu e, Jūs informuoti, kad po išpolių Paryžiuje Lapičio 13 komisija suintensyvino pastangas kovoti su e, pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. E, pinigų plovimo direktyva ir e, e, pinigų finansų, finansinių operacijų reglamentas yra e, priemonės, kurias galime pasitelkti, kontroliuojant, užkartant finansų srautus, kurie finansuoja teroristus. Turime sparčiai ir veiksmingai perkelti šią direktyvą. Pasibės narės pažadėjo tai padaryti, pažadėjo sparčiai gyvendinti. Ir aš įsipareigoju išsiaiškinti aptarti, kokių dar priemonių reikia kovojant su terorizmo finansavimu ir pasiūlyti reikalingas priemonės. Taip pat turime suintensyvinti pastangas bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais. Saugumo darbo tvarkėje suintensyvinsime darbą dėl ekris e, informacijos apie, teis, apie es piliečių teistumą duomenų bazę. Taip pat e, sieksime įtraukti ir užtikrinti domenų mainus, teikti informaciją iš šio registro apie trečiųjų šalių piliečius ir suintensyvinti kovą su tarptautiniais nusikaltimais, tai yra tarptautiniu terorizmu. Pirmininkavimą perimant į Olandiją e, sieks pažangos šioje srityje ir tikimės, kad tas klausimas bus trauktas į pirmąją ministrų tarybą, kuri posėdžiaus po naujųjų metų stumėmės priekin ir e, trišalėse dėrybose dėl Europos prokuratūros tarnybos. Valstybės narės išreiškė pritarimą peržiūrėtam tekstui dėl Europos prokuratūros tarnybos, dėl struktūros, kompetencijų, tyrimo priemonių ir procedūrinių teisų. Tačiau nebus pasiektas susitarimas, kol nebus susitarta dėl visko. Esu pasirengusi 2016 įkurti veiksmingai veikiant veikianti EPPO ir tikiuosi, kad e, Niderlandai ir po to Slovakai pirmininkausintis ES e, padarys viską, kad darybos įvyktų laiku. Noriu pabrėžti, kad parlamentas vaidina svarbu vaidmenį dėl svarstant Europos prokuratūros E, tarnybos e, įstatymą. Aš atidžiai klausiausi parlamento nuomonės, taip pat nacionalinių parlamentų nuomonės. Jūs parengėte dvi, du pranešimus šią temą ir aš pritariu jo, jo, juose išdėstytoms parlamento mintims. Toliau kovos su sukčiavimais direktyva. Dar neradome kompromiso dėl PVM įtraukimo. Turime grįžti prie dėrybų stalo ir akcentuoti, e, kad jeigu ne, kad ta, tas teisės aktas neapims PVM, tai bus žingsnis atgal. Tai taip pat prieštarautų direktyvos tikslams sustiprinti dabartinį ES finansinių interesų apsaugos lygmenį. Teismų bendradarbiavimas. Kalbėdama apie tai, norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės gerėtų, turėtų geriau išnaudoti Eurojusto galimybės bei prieinamas priemonės, pavyzdžiui, tam, kad paskatintų, palengvintų tyrimą, kad būtų sudaromas bendros tyrimo komandos, e, taip pat bendradar, kad būtų galimybė bendradarbiauti su, su trečiosiamis šalimis, ypač Balkanų valstybėmis. Galiausiai procedūrinės teisės. E, Pasiektas ženklios pažangos derantis dėl e, procedūrinių garantijų numatomų vaikams. Manau, kad darybas šiuo klausimu pavyks baigti iki metų pabaigos. Kad pasiektume kompromisą, turime parengti subalansuotą tekstą dėl e, teisininkų pagalbos vaikams. E, teisininkų pagalba vaikams yra vienas pamatinių šio direktyvos elementų. Tai ypač aktualu vaikams, kurie, iš kurių atimama laisvė arba kurių laisvės apribojimas pritaikomas kaip sankcija. Tas apribojimas e, turi būti labai aiškiai apibrieštas ir reglamentuotas. Svarbu, kad ateityje komisija pasiektų susitarimo ir dėl teisinės pagalbos direktyvos ir užtikrintų, kad te, teisė naudotis e, teisininko pagalba būtų veiksmingai gyvendinama ir valstybės turi e, perkelti šią direktyvą į, į savo teisės sistemas iki kitų metų, antros, iki kitų metų spalio mėnesio. Kitaip direktyva e, liks galioti tik popieriuje kad pajudėtume iš aklavėtės, iš dėrybų aklavėtės, taryba ir parlamentas turi susitarti. Dėrybos dėl konkrečių direktyvos nuostatų, kaip siūlo ponas Dejong, turi pradėti, prasidėti. Komisija yra pasirengusi svarstyti parlamento pasiūlymą išplėsti direktyvos dėl teisinės pagalbos aprepti. Komisija yra pasirengusi padėti pranešėjui kuris pradėjo poveik, parengti poveikio vertinimą ir tikimės, kad tas poveikio vertinimas bus parengtas netrukus. Ačiū visiems uždėmesi. Thank you very much, Commissioner. Um... Dėkoju komisijos nariai. Daug yra svarbių dalykų ir um, suteiksime galimybę pasakyti kolegoms ir taip pat paliksime laiko jūsų reakcijoms. Pirmoji ponia Holmeier. Kol kas jos nėra. Taip atsitiko dėl to, kad mes balsavome. Ir kolegos išėjo, nes buvo pertraukėlė paskelbta. Birgit Cipel yra, tai prašau, Birgit. Thank you very much, uh, Chair, and thank you very much. Uh... Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijos nariai, kad atvyko. Ir aš manau, kad mes visuomet nerimaujame, kai tiek nedaug mūsų yra, bet, kaip sakė Klodas, taip atsitiko dėl tam tikro aplinkybių. Sveikinu tai, ką ponė Jurova pasakė apie tai, kad valstybės narės turėtų geriau pasinaudoti uh, ne tik Europolu, bet ir Eurojustu, Eurojustu geriau bendradarbiauti, ypač kalbant apie. Ir tai yra labai svarbu šiuo momentu, kai kalba eina apie korupciją ir ES lėšų netinkamą panaudojimą. Taigi aš irgi norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad Europos prokuratūra suvaidintų svarbu vaidmenį. Žinau, kad yra sunkumų su valstybėmis narėmis, tačiau daug darbų turi būti atlikta valstybių narių ir šioje srityje problemų yra labai daug, yra netinkamai naudojamos mokesčių mokėtų lėšos, taigi labai svarbu ne tik bet kokia Europos prokuratura, bet tokia, kuri turėtų daug įgaliojimų veikti šioje srityje. Taip pat Norėčiau trumpai pabrėžti, jog labai džiaugiuosi girdėdama, kad vyksta puikiai bendratarbiavimas dėl baudžiamųjų bylų. Dar neišspręstose srityse vaiko interesų apsauga, teisinė pagalba ir panašiai. Ir taip pat, kad jūs pritarėte tam, kad būtų atliktas poveikio vertinimas, bandant išsiaiškinti, kur yra tos spragos ir kaip mes kartu galėtumėme uh, E, jas už, užtaisyti su valstybėmis narėmis. Ir norėčiau užduoti klausimą apie saugų uostą. Šią nuostatą, nes problema yra ta, kad pirmiausia mes deramės nacionalinių lygmenių, o taisyklės skiriasi nacionalinių lygmenių ir valstijų lygmenių JAV. Taigi, kaip būtų galima užtikrinti, kad priimtinas lygis būtų pasiektas visais uh, etapais, e, kuri šalis bus viršesnė ir ar mes galime pasikliauti tik tai nacionalinėmis taisyklėmis, kalbant apie ją. Ir taip pat tai susijęs su kita problema, kaip užtikrinti kontrolę, kad visos įmonės, visi veikėjai laikytųsi tam tikrų taisyklių, dėl kurių buvo susitarta. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar dabar jūs es, sugebate ar galite papasakoti apie tai, kuomet tikimės mes susitarimo šioje srityje. Ačiū. Kitas koordinatorius, ponas Kirkopas. Ačiū, pirmininkė. Turiu du, tris trumpus klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausyti štai ko nėra direktyvos dėl LGBTI teisų apsaugos ir kokių priemonių mano galinti imtis komisija, kad būtų užtikrintos tos teisės be įstatymų, be teisės aktų. Dėl duomenų apsaugos reglamento man neramu dėl to, kad čia mes galbūt aukojame kokybę greičio sa, e, sumetimais ir aš norėčiau paklausti, ar komisija neketina turėti kokio to plan, to, tokio plano, kad padėtų verslui įgyvendinti geriau tą teisės aktą. Ar taip pat norėčiau ponios Makovei vardu užduoti klausimą. Ji norėtų sužinoti apie tai, kaip dabar vyksta dėrybos dėl, e dėl prokuratūros taryboje. Ir ji nori paklausti apie pagrindinius klausimus susijusius su nacionaliniu nacionalinė jungtimi Ką daro komisija, kad Europos prokuratura išliktų tikrai nepriklausoma ir veiksminga institucija? Ačiū. Uh, uh, Kitas uh, koordinatorius, panės Argentinė. Ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau. Tai neužduosiu klausimų visų, nes tikiuosi, kad juos jau, jie jau buvo pakomentuoti. Aš turiu vieną konkretų klausimą, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra štai kas. Čia yra komisijos veiksmų planas skatinti LGBTI lygybę. Ir taip pat Ulrikos Lunačiak vardu aš norėčiau paklausti, kaip įvertinti tą pavadinimą, kaip jį suprasti e, veiksmų sąrašas. Kiek aš suprantu, tai neįtraukia visos komisijos, čia galbūt tik tai keturių komisarų uh, ir pačios komisarės e, veiksmai, tai mes norėtumėme išsiaiškinti, kokia yra situacija, koks yra statusas ir ar tai yra saistantis reikalas. Ir dar vienas klausimas, kaip e, bus atsiskaitoma dėl tų veiksmų sąrašo, kaip dažnai, kam ir kas tą darys, mums žaliesiems tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad kelio gairės dėl LGBTI lygybės būtų gyvendintos. Ačiū. Koracija Bilt. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasinaudoti progą ir padėkoti komisariai už puikų dialogą ir bendradarbiavimą ir tai, kad ji visuomet yra pasirengusi bendrauti. Ir kitas dalykas, norėčiau pasveikinti Jūs dėl šios ataskaitos, dėl veiksmų sąrašo LGBTI lygybės tikslais. Ir jūs minite vienodų teisių direktyvą. Aš esu šiandien pranešėję EPP frakcijos vardu. Ir kovos su diskriminacija direktyva jau užblokuota kurį laiką taryboje. Aš džiaugiuosi, kad jūs čia rašote, jog viską padarysite, kad būtų įveikti politiniai nesutarimai ir politinis pasipriešinimas ir gal galėtumėte konkrečiau pasakoti, ką jūs darote, kad palengtumėte tarybą į savo pusę. Tikrai neįtikėtina, kad taryboje nėra patvirtama šis teisės aktas. Dabar kitas dalykas - saugaus uosto nuostata, jūs minėjote ją ir mane labai nuvylė vicepirmininko Timermanso ir jūsų pareiškimas po to, kai teisingumo teismas priemė nuosprendį. Tai nereiškia, kad čia kalba ne tik apie Snaudeną. Yra tūkstančiai duomenų įmonių, kurioms trūksta teisinio iškumo ir tai paveikia laisvą duomenų judėjimą. Tai yra vienas iš judėjimo ramščių Europos Sąjungoje. Taigi aš tikrai pasisakau už duomenų apsaugą, bet manau, kad mes turime greitai suteikti teisinio aiškumo, tam tikrų gairių. Man atrodo, lapkričio šeštą dieną tai buvo paskelbta, bet to tikrai nepakanka ir aš tikiuosi, kad dėrybos bus paspartintos turint omenyje ir laisvą duomenų judėjimą. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra galimybė naudotis viešais dokumentais, pastiminiais dokumentais. Kaip žinia, mes rengėme pranešimą dėl 2001 metų reglamento, aš esu šešėlinė pranešėja nuo EPP, bet vėlgi naujasis reglamentas, kuriuo bandoma uh, daugiau galimybių numatyti skaidrumui kad piliečiai geriau žinotų, kaip dirba ES institucijos, tai yra visiškai užblokuota. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate daryti, kad atblokuotumėte tą darbą taryboje ir taip pat komisijoje. Ir dar vienas dalykas dėl vaikų. Džiaugiuosi, kad jūs minėjote, jog labai svarbu teikti paramą vaikams, teisinę paramą vaikams. Kiničiui pranešimas, parlamentas prašė naujos darbo tvarkės dėl vaikų. Nes 2014 metais baigėsi ši darbo tvarkė, komisija paskelbė, kad jie neketina teikti naujos darbo tvarkės. Tada norėčiau paklausti, kokių darbų, įsipareigojimų, priemonių jūs ketinate siūlyti ateinantiems penkeriems metams, kad būtų kažkoks tai uh, kažkokia tai nuosekli integruota strategija siekiant apsaugoti vaikų teisės Europos komisijos darbe. Ačiū. Dėkoju. Lopes Aguilar. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums, komisijos narė Jūrova, dėkoju, kad atvykote į šį struktūrinį dialogą ir suteikėte galimybę su jumis pasikalbėti ir aptarti rūpimus klausimus mums lybė komitete. O aš norėčiau pakalbėti apie jūsų išsakytą mintį dėl taip vadinamosios BIF direktyvos situacijos. Tai yra direktyva, kuria bandoma apsaugoti ES finansinius interesus būdžiamosios teisės pagalba jūs labai trumpai papasakote apie įvykusias diskusijas Teisingumo vidaus reikalų ministrų taryboje prieš keletą dienų. Aš norėčiau sužinoti, kokie tolesni veiksmai yra numatyti. Ir kas bus daroma, kad būtų pasistumta į priekį ir užbaigtas tas darbas. Ypač turint omenyje tai, kas yra daroma dėl PBM, atsižvelgiant į atitinkamą bylą Europos Teisingumo teisme. Dabar tikrai labai svarbu pasiekti kažkokios tai pusiausvyros, kažkokiu tai sąlyčio taškų tarp e, tarybos ir Europos parlamento kad nutiestumėme kažkokius tai tiltus ir galiausiai suprastumėme, kad PVM yra be jokios abejonės ES biudžeto finansavimo šaltinis, kuris nepažeidžia valstybė narių kompetencijų, kompetencijų fiskalinių klausimų srityje. Ir dar vienas klausimas susijęs su antisemitizmo išaugimo Europoje. Tai yra labai aktualu mums visiems, kurie, kuriems rūpi žmogaus teisės, demokratija valstybėse narėse. Matome ypatingai daug antisemitizmo Vengrijoje ir aš norėčiau paklausti, ar jūs girdėjote apie tokį atvejį, nes aš pirmininkavau, kai surengėme, kai čia kovos antisemitizmų darbo grupė posėdžiavo Europos parlamente ir mes tada sužinojome apie Vengrijos kaimą Zekeš Fehelvarą. Atsiprašau, jeigu neteisingai, jeigu neteisingai ištariau. Tai čia panašu, kad tame kaime bus pastatytas paminklas Balenthomen garbei. Jis yra buvęs Vengrijos vyriausybės ministras ketvirtame, penktame dešimtmetyje, kuris labai aktyviai, aktyviai dalyvavo, kai buvo priimti prie žydus nukreipti įstatymai. Ir panašu, kad jis yra atsakingas ir už trėmimus šimtų tūkstančių Vengrijos žydų trėmimus ir holokaustą. Tai norėčiau sužinoti, ar jūs esate informuota apie tą atvejį ir norėtumėme daugiau apie tai sužinoti, turint omenyje, kad neseniai plenarinėme posėdėje surengėme diskusiją Strasbūrę apie Vengrijos padėtį ir ten buvo paskelbta, kad komisija jau ne svarsto galimybės pritaikyti įstatymo viršenybės mechanizmo, kad būtų galima pažiūrėti, kaip laikomasi demokratijos ir pagrindinių teisių vertybių visose valstybėse narėse. Ačiū. Dėkoju, Juanai. Ponas Bonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai už um, išsamų dabartinės veiklos pristatymą komisijoje. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, susijusių su tuo, kad paspartinsime darbą dėl naujos akris formulės. Kokie yra numatyti terminai? Kitas saugaus uosto klausimas. Jūsų vertinimų, kurie sudėtingiausi yra klausimai ir kokios problemos yra sudėtingiausios siekiant sutarimo su JAV dėl saugaus uosto. Ir taip pat dar kitas susijęs klausimas, ar jūs nemanote, kad B scenarius, bandant išvengti akla, aklavietės po sausio pabaigos, nes 29 um, straipsnio grupė teigia, kad turime laiko iki sausio pabaigos, ką tai reiškia, ką tai reiškia verslui, ką tai reiškia duomenų srautams ir panašiai. Trečias klausimas dėl GDPI. Aš pritariu tam ką sakė Timothy Kirkop. Aš pasakau už GDPR ir, ir įgyvendinimą jų, bet labai svarbu pradėti tą įgyvendinimą, nes GDPR lygi, kokybė priklausys nuo paramos e, ES ir valstybėse narėse. Ir dar vienas klausimas, ar komisija vertina padėtį Lenkijoje nes dėja matome naujų reiškinių susijusių su demokratijos taisyklių pažeidimais ir įstatymų pažeidimais ir panašu, kad palaipsniui bus svarbu kelti tą klausimą kolegų tarpe ES lygmenį. Ačiū. Ačiū, ponui Boni. Pone komisijos narė, aš irgi norėjau užduoti klausimą dėl saugaus uosto nuostatos, bet atsižvelgdamas tai, ką sakė ponas Bonė ir ponė Sipel, irgi uždavė panašius klausimus, tai aš gal tada dar šiek tiek kai kurios niuansus pakomentuosiu. Mes matėme, kad ir ataskaitas jūsų susitikimus su JAV partneriais, e, aptariant terorizmo klausimus, ir jūs nurodėte, kad dėl to situacija šiek tiek pasunkėjo ir dėl to, aišku, mes šiame komitete puikiai tai suprantame, nes kolegos labai daug dalyvauja šioje srityje, ta tip klausimai, saugos uosto nuostata ir panašiai, bet gal galėtumėte mums pasakyti, kuo, kuomet jūsų manimų galėtų būti užbaigtos tos diskusijos su JAV, nes dabar jaučiama tokia spraga. Ir jūs tikriausiai grįšite vėl prie darybų stalo su JAV partneriais ir kada galime tikėtis naujo pasiūlymo. Mes, aišku, suprantame, kad viskas labai sudėtinga, bet gal yra kažkokie tai terminai numatyti, kažkoks tai laikas um, darybų užbaigimui. Ir dar Saraja Post nori pasakyti, prašau. Tack. Eh, och kommissionär Irva, det är trevligt att ha dig här. E, mm, labai malonu Jūs čia matyti, ponė Jūrova. Turiu Jums tris klausimus. Visų pirma, ir tai susiję klausimas, susijęs su tuo, kas dabar vyksta. Nes kalbėjome apie apsaugą ir, ir, ir lytinės tapatybės apsaugą. Ką komisija daro, kad tokią apsaugą užtikrintų? Antras klausimas. Kalbėsiu apie Romus apie antičigoniškas e, nuotaikas, požiūrius. Ar komisija rengėsi e, stebėti e, ir užtikrinti, kad kova su tokiais požiūriais, antičigoniškų požiūrių būtų traukiama į nacionalinės strategijas. Taip pat, kaip su nusikaltimais įvykdomais tokiu pagrindu kaip juos e, renkėtės nagrinėti. Okay. Thank you, Saraya. Um... Ačiū, Saraja. Kolegos, ar būtų dar klausimų, ar norinčių jų pasisakyti? Na taip, neįprasta mūsų šios dienos sesija, nes vyko svarbus balsavimas ir teko padaryti tokių ir priverstinių pertraukėlių. Ir kadangi šiandien ketvirtadienis, kelionių diena, žinau, kad kai kurie kolegos išvyko anksčiau, tačiau bet kuriuo atveju atsiprašau dėl to. Tačiau akivaizdu, kad tie kolegos, kurie šiandieną atvyko į šias diskusijas, turėjo daugiau laiko savo klausimams pateikti. Na ir jums taip pat, gerbima komisarė, galėsime skirti daugiau laiko, tikrai jūsų neskubinsime, galite pateikti atsakymus į visus užduotus klausimus. Ačiū. Na, taip, jeigu turėčiau ką pasakyti, tai tikrai galėčiau kalbėti ir kalbėti. Na, e, tik norėjau pasakyti, kad laikas nėra ribotas ir buvo tikrai nemažai klausimų užduota, tad jeigu norite, galite atsakinėti tiek laiko, kiek reikia. Ačiū. Na taip, tikrai turime nemažai laiko, didžiulė prabanga, kurią ne visada galime sauliaisti. Ir tikiuosi, kad galbūt kažkaip interaktyviau galėsime padiskutuoti, nes man atrodo, kad tai turi būti dialogas. Ir jeigu bus kažkokių papildomų klausimų, galėsime ir juos išklausyti. Na, na nebijau, kad išgirsime ir kritiko žodžių. Na, buvo e, kalbama apie šios dienos diskusijas. Taip, tai yra mano darbo dalis, aš privalau e, atsiskaityti prieš parlamentą ir prieš keturis komitetus. Ir Libe komitete yra kalbama apie įtin sudėtingus klausimas Ir turint omenyje pastarojo meto iššūkius, kurie kyla, akivaizdu, kad veiklos kaip įprastai vykdyti nebegalime, juk tai yra laikotarpis, e, kuriame susidurime su įvairiomis išorinėmis krizėmis. Ir mums tiesiog trūksta kompetencijos visas tas problemas išspręsti. Mes galime tik taikyti kažkokią pažangę išorinę politiką ir mažinti tą neigiamą įtaką ES, tačiau Tikrai negalime to pilnai suvaldyti, bet to daug problemų yra ir ES viduje. Ir man atrodo, kad svarbiausi dalykai ir yra, apie kuriuos reikėtų kalbėti, tai yra mūsų vidaus problemos. Na ir kalbant apie teisę į privatumą ir teisę ir saugumą, man atrodo, kad tai yra tos saugaus uosto savokos esmė. Ir visos tos kalbos apie duomenų apsaugą e, būtent ir sukasi ap, a, a, apie tuos elementus. Tad tai tikrai svarbus klausimas susiję su tuo, kaip stabdyti ir netolerancijos apraiškas mūsų visuomenėje. Dabar išgyvename sudėtingą laikotarpį ir matome, kad žydų, žydai bėga iš ES, nes jie čia nebesijaučia saugus. Mačiau skaičius, statistiką, kiek žydų paliko Prancūziją ir tai tiesiog bauginantis skaičiai internete neapykanta yra kurstoma ir tiesiog. Taip, internetas yra e, ypatingai gera naujovė, kuri atneša daug naudos mūsų piliečiams, tačiau jis taip pat gali būti panaudojamas ir tokiais siubingais, nesuprantamais tikslais, neapykantais kleisti, neapykantos nusikaltimams e, vykdyti ir taip toliau. Ir man atrodo, kad mes turime būti stiprus, sugebėti nubriežti tą liniją tarp išraiško žodžio laisvės. Be abejo, ji turi būti užtikrinta, tačiau reikia nubriežti aiškį liniją tarp to ir tarp e, neapykantą kurstančių kalbų bei nusikaltimų. Visa tai turi būti išnaikinta. Na ir be abejo, mums visiems e, kyla tie sudėtingi klausimai, manau, visi juos užduodame savo kalbant apie teisę į privatumą ir saugumą. Na ir jeigu apie tai kalbėtų du ar trys žmonės, susėdė grupelėje, be abejo, visi skirtingai galbūt suvoktume tą klausimą, skirtingai jį pažiūrėtume. Na ir dabar įsivaizduokite, kad dėl šių tokių jautrių klausimų turime sustarti ES mastu ir būtent mes turime nubrėžti tą mano minėtą liniją. Tikrai sudėtinga užduotis, Ypač e, pasunkėjo padėtis po teroristinių išpolių. Įsivaizduokime, kad tai yra dalykai, dėl kurių taip pat reikia sustarti ir su amerikiečiais, kurių požiūris, kuri nuomonė apie saugumą, apie privatumą yra kardinaliai skirtingi. Filosofija yra visiškai skirtinga, požiūrio taškas yra skirtingas. Ir, na, taip, tai yra susiję ir su tuo saugau, su, saugiu uostu. Ir taip, Pone Lopės Agiliar, aš tikrai džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti. Tik, tikrai buvo svarbu išgirsti, kad ir jums tie klausimai rūpi. Ir mes visi suprantame, kad šie sudėtingi sprendimai turi būti ne vien tik komisijos našta. Tai yra kolektyvinis darbas, bendras darbas. Ir mes visi kartu privalome priimti teisingus sprendimus šiuo sudėtingu ir daug iššūkių keliančiu laikotarpiu. Ir tikrai visi suprantame, kad antros galimybės nebus. Atleisti, kad e, tokia įžanga buvo ilga, tačiau dabar grįžtu prie konkrečių užduotų klausimų. Na, nieko tokio. Galime duoti jums ir daugiau laiko. Ačiū. Noriu pradėti būtent nuo šių. Nuo šių pastabų noriu pabrėžti, koks svarbus yra šis dialogas su jumis, parlamento nariais ir mano komandai, tai taip pat yra itin svarbu. Ponios Sipil klausimas dėl Eurojust buvo pateiktas. Taip. Tai taip pat yra užduotis ir komisijai, ir man pačiai. Ir labai svarbu užtikrinti, kad vyktų nuolatinis dialogas su Eurojustu pirmininku ir reikia užtikrinti, kad kiek įmanoma labiau panaudotume šios agentūros e, patirtį. Ir be abejo reikia dėmesio skirti ir trečiosiom šalėms, Mina šalėms, taip pat Turkijai. Ir mes privalome dalyvauti tose procesuose, nes, manau, ES įtin svarbu, kad tose E, trečiosiose šalise būtų veiksmingai kovojama su organizuotu nusikalstamumu. Ir jeigu ten e, nepavyks pasiekti gerų rezultatų, tai turės įtakos ir mūsų saugumui. Tad tai be abejo reikalauja ir biudžeto e, papildymo, ir papildomų darbuotojų, skirimo, tad tikrai reikia vykdyti veiklą šioje srityje. Dabar dėl EPPO, Europos prokuratūros, panė Sipil uždavė klausimus ir kiti nariai taip pat apie tai klausė. Visų pirma, mes turime užtikrinti, kad mm, tos nuolatinės plėtros e, pokyčių etape būtų užtikrinta, jog bus įsteigta tokia europinė institucija, e, kuri būtų stipri ir, ir nepareikalautų nežmoniškų išlaidų. Nes jeigu pradėsime silpninti Europos prokuratūros kompetencijas, tai e, nutiks ne tik vienoje srityje, Ir tai bus daroma kažkokiais tai smulkiais, nedideliais žingsniais, teikiant įvairius pakeitimus, kurie būtų e, pateikiami valstybių narių, tų narių, kurios nenori, kad FPO, tai ir Europos prokuratura, prokuratura būtų stipri. Na ir dauguma daugiau norėtų dėmesio skirti nacionaliniai krypčiai. Man atrodo, kad EPPO turi būti nepriklausomas, veiksmingas organas, tai neturi būti kažkokia e, monstriška struktūra, kuri įvels į asmenys į ilgus procesus dėl to, kad, pavyzdžiui, bylos turi būti verčiamos raštu ir taip įsisuktų gal ne dešimt metų truk, truksintis procesai. Taip, e, reikia kalbėti čia ir apie tas nacionalinės baudžiamasias procedūras, nes mes ieškome tokio modelio, kuris nepaliestų tų nacionalinių baudžiamosios teisės aspektų valstybėse narėse. Mes to tikrai nenorime padaryti, nes sistemos yra visiškai skirtingos. Jos turi kažkokias kitas, konkrečias, tyrimo, procedūrinių teisių priemonės. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie sandorius, tai būtų viena iš sričių. Manau, kad būtų įdomu pažvelgti, kokia situacija yra Europos Sąjungoje, kalbant apie sandorių sritį. Neretai nutinka taip, kad atlikus kažkokį nedidelį pažeidimą, galima tiesiog sumokėti baudą ir tada e, baudžiamasis tyrimas yra sustabdomas. Na ir vienas mano kolega netgi tai pavadino privatizavimu. Ir žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra galimybė taip išsipirkti iš, iš baudžiamojo tyrimo, tačiau kitoms šalims narėms tai nėra priimtina, nes tai sukelia nemažai sunkumų. Na ir tai procesas tikrai sudėtingas. Ir galutinis susitarimas bus įmanomas tik tada, kai bus susitarta dėl visų straipsnių. Ir e, dėl konkrečių straipsnių kyla problemų, nes, pažiūrėjau, Slovenijoje ar Portugalijoje tai kertasi su konstitucija ir teisėjai, tyriantis bylas, negali e, priimti kažkokių nurodymų iš kitų institucijų, nuo EPPO mm, teiktų tokias instrukcijas, tokius nurodymus. Ta tikrai daug yra tokių didelių techninių dalykų, kuriuos bandome išspręsti, tačiau labai svarbu išlaikyti tą bendrą EPPO modelį ir užtikrinti, kad EPPO būtų stipri ir kompetitinga. Ir po pastarosios teisingumo ministrų tarybos e, puikiai pamenu, kad nemažai ministrų kalbėjo apie kompetencijų mažinimą. Vis dėlto taryboje jaučiu e, stiprią paramą dėl EPPO steigimo, galbūt netgi kitais metais. Norime, kad EPPO būtų stipri teisminė institucija, kuri padėtų kovoti su nusikaltimais vykdomais prieš finansinius sąjungos interesus. Ir panas Lopės Aguilar taip pat įravosi apie PVM, tai yra susiję ir su tais elementais. PVM privalo būti įtrauktas į kovos su sukčiavimu direktyvą ir sukčiavimas PVM srityje turi būti laikomas baudžiamoji nusikaltimu, kuri tirtų Europos prokuratūra. Aš dėl to net neabejoju. Na ir e, mes visada aiškiai pabrėžėme, kad PVM turi būti įtrauktas. Na, o kokia yra tarybos pozicija? Na, čia kilo tam tikrų, tam tikrų problemų dėl ministrų kompetencijos. Kaip jau minėjau, tie klausimai aptarimi teisingumo ministrų e, susitikimuose. Tačiau neretai jie pasako, kad tai yra ir finansų ministrų kompetencijos rytis. Kiti pasako, kad ne, jie mhm. negali mm, e, prieštarauti finansų ministrams ir taip toliau, ar užimti jų pozicijos. Na ir mes be abejo bandome įtikinti teisingumo ministrus, kad poziciją reikėtų keisti, kad PVM reikėtų įtraukti į direktyvą. Ir praeisi, praeisę savaitę, nepamenu tikslios dienos, Teisingumo taryboje tiesiog atvėrėme šį klausimą, apibendrinome dabartinę padėtį ir sutarėme, kad reikia pateikti skaičius dėl EPPO ir dėl tos viršutinės pažeidimų ribos Turime ne tos pažydimus, kuriuos tirtų EPPO. Ir kalbant apie pažydimų statistiką ir turimus skaičius, jeigu e, ta riba būtų 100 tūkstančių eurų dėl e, taikoma sunkiems tarvalstybiniams nusikaltimams, tada PPO tikrai turėtų spręsti ten daug bylų. Tačiau reikia pažiūrėti konkrečius valstybių narių duomi, turimus duomenės į e, baudžiamųjų bylų statistiką, kad būtų galima tiksliau įvertinti, kokia bylų našta tektų Europos prokuratūrai. Na ir mano nuomonė PVM įtraukimas ir tokie tarpvalstybiniai nusikaltimai turėtų būti įtraukti į e PPO e, veiklos rytį. Na ir Būsima aprinkantį valstybę Niderlandai pasiūlė imtis reikalingų veiksmų, tačiau be abejo nelengva bus tai padaryti, nes neįtin teigiamai buvo žiūrima iš jos mūsų pasiūlymus, tačiau susitarėme su Niderlandų ministru, kad prie to klausimo bus sugrįžta kitoje ministrų taryboje ir jau bus pateikti konkretus skaičiai ir bus galima realistiškiau įvertinti E, PVM sukčiavimo paplitimą ir su tuo susijusius aspektus. Dabar saugaus uosto klausimas. Pone Sipalbė dar uždavė klausimą. Teiravotės apie bendradarbiavimą baudžiamojo teisingumo srityje. Taip, labai svarbi tema numatyta kitiems metams ir mes kalbame apie tai, kaip būtų galima elektroninės komunikacijomis priemonėmis naudotis, norint greičiau keitės informaciją tarp teisės saugos institucijų valstybėse narėse. Na, dabar naudojamės tarpusavio e, pagalbos priemonė, tačiau tai yra tokia sudėtinga sunkiai užkūriama mašina ir mums reikia ieškoti greitesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių būdų. Ir be to, ir kai vykau Junktinės Amerikos valstijas, taip pat kalbėjau apie tuos dalykus, kalbėjau apie tai, kad reikia greičiau keistis informaciją teisingumo srityje, dabar dėl saugių uostų. bei dėl teisinės tvarkos, dėl kitų elementų ir tų klausimų, kurias pateikė Claude Morais. Na taip, sudėtingas laikotarpis. Ir kalbant apie domenų apsaugą, kaip jau minėjau, pačioje pradžioje reikia rasti pusiausvyrą tarp dviejų principų e, - privatumo apsaugos ir saugumo. Na ir kalbant apie saugius uostus, čia yra toks trikampis jau susidaro, nesvarbu atsižvelgti ir į ekonomiką. Jūs taip pat tai minėjote ir ponia Korace Bild taip pat kalbėjo apie e, teisinio tikrumo aspektus ta tokia sudėtinga užduotis. Ir turiu pasakyti, kad Vašingtonė diskusijos vyko sėkmingai. Man susidarė įspūdis, kad ir mūsų partneriai iš JAV suvokė, kad reikia imti skubių veiksmų. Ir visur, kur vykdavau, būdavo aiškiai e, pasakoma, kad Jeigu nėra saugus uostas e, sukurtas, tai bus vienašališkas komisijos sprendimas. Ir jeigu pažvelgtume į teisinę Amerikos sistemą, į teisės bilius, į visą tą prezidentinę valdymo sistemą, labai svarbu įvertinti, ar ta teisinė sistema atitinka teismo e, paskeltą vadinamąją e, e, reikalingą apsaugą. Na ir nežinau, ar čia reikėtų pasiduoti ir laukti kažkokių pasikeitimų JAV teisės aktuose. E, kurie užtikrintų, kad nebus e, vykdomas toks sėkimas. Manau, kad to tikėtis nereikėtų. Mes dabar dirbame pagal pasitikėk ir tikrink sistemą. Taip, reikia kažkiek to pasitikėjimo pademonstruoti. Kalbant apie JAF vyriausybę, be to dabar su JAF e, prekybos departamentu deramės ir E, svarbu šia yra ir domenų apsaugos agentūrų vaidmuo Europoje. Ir aš pati į Vašingtoną norėjau vykti e, tik tada, kai buvau tikra, jog amerikiečiai žinos, kokie yra mūsų reikalavimai. Tad keturi dalykai buvo aptariami. Pirmiausia, buvo kalbama apie jų įsipareigojimų formatą, apie tai, ar bus skelbiamas kažkoks laiškas, ar pasirašomas tarpusavio sustarimo memorandumas. Tada e, paprašiau atsakingos menų dirbančių nacionalinio saugumo srityje pateikti tikslesnę apibriežtį susijusią su apribojimais ir išimtimis. E, kurie sudarytų galimybę jų nacionaliniams saugumo institucijoms e, prašyti duomenų iš įmonių. Na ir e, Vašingtone aiškiai pasakiau, kad tie duomenys nėra pakankami. Ir kalbant, pažiūrėjau, apie nacionalinį saugumą, kas, kaip tai veikia. Jeigu paprašoma domenų nacionalinio saugumo tikslais, na, Ką konkrečiai tai reiškia? Čia reikia daugiau tikslumo ir partneriai iš Amerikos atvyksta jau rytoj, vyks tolesnės techninės diskusijos. Dabar dėl konkrečių e, apribojimų ir išimčių e, ir ką konkrečiai tai apima. Manau, kad reikia veiksmingų būdų tai kontroliuoti Ir kaip jau minėjau, naudojame tą pasitikėk ir tikrink sistemą. Ir kalbant apie tuos e, testinius patikrinimus, Amerikos valdžios įstaigos mm, pateiks informaciją apie gaunamų prašymų skaičių, taip pat e, patikrinsime tą informaciją ir mm, kalbant apie verslo atstovus ar tie skaičiai atitiks, pažiūrėsime ir bandysime įvertinti, ar yra galimybių gauti konfidencialesnį informaciją. Na ir bent jau, kalbant apie šią ataskaitą, mes gausime daugiau informacijos apie e, galiojančias tendencijas. Ir manau, kad tai galėtų būti naudojamas kaip svarbus informacijos šaltinis. Kaip jau minėjau, partneriams iš Amerikos mes stebėsime tą bendrą situaciją jungtinėse valstijose, analizuosime ne tik ataskaitą susijusią su e, saugiais uostais, analizuosime informaciją spaudoje, e, nevyriausybinio organizacijų turimą informaciją, taip pat e, atsižvelgsime ir informatorių turimą medžiagą, naudosime visus kitus e, elementus, kurie padėtų įvertinti situaciją Junktinėse Amerikos valstijose ir masinio siekimo padėtį. Na, galbūt jums tai atrodo toks silpnus informacijos šaltinis, tačiau čia yra tam tikra dėlionė, kuri sudėta iš smulkesnių e, dalių. Ir taip pat e, sustabdymo nuostata yra numatyta. Ji teigia, kad jeigu gausime patikimos informacijos apie tai, kad e, nesilaikoma tų išimčių ir apribojimų, tada bus uh, E, taikoma sustabdymo procedūra. Tad tiek būtų dėl stebėsenos. Tie klausimai bus baigti aptarti su JAF atstovais. Na ir ketvirtas elementas yra sudėtingiausias. Kaip būtų galima užtikrinti, kad ES piliečiai e, galėtų pasinaudoti e, teisų gynimo priemonėmis, jeigu kas nors pažeistų e, jų, e, jų teisės. Na ir taip yra įvairių tų teisų gynimo priemonių, tačiau svarbu užtikrinti, kad jos būtų veiksmingos ir pakankamos. Ir būtent dabar kūrėme tą modelį, Tai apima ir Europos domenų apsaugos agentūrų įtraukimą ir mano nuomonė tai yra sudėtingiausias klausimas, nes tai yra susijęs su jurisdikcijomis, nes domenų apsaugos institucijos neturi e, jurisdikcijos, pavyzdžiui, e, importuotojo vežančio prekes į JAV e, klausimų. Tačiau į procesą įsitraukėme ir mes. Atleisti, kad taip detaliai viską e, pristatau, tačiau suprantu, kad tai, tie klausimai yra svarbus ir jums ir tikrai norite gauti daugiau detalios informacijos. Na ir kalbant apie e, e, tą įgyvendinimą, tai yra susiję ir su trečiaja dalimi ir su tuo, jog svarbu rasti geriausius įmanomus teisų gynimo priemonių būdus. Kalbant apie e, laiko terminus, mes tikrai mm, nuolat dirbame prie to klausimo, be pertraukų. Na, girdėjau, kad čia kažkokios tai kalėdos laukia, tai gal ir staptilsime porai dienų, tačiau kolegoms aiškiai pasakiau, kad reikalingi tekstai turi būti parengti E, reikia parengti tuos dokumentus, kuriuose būtų kalbama apie asipareigojimus iš JAV partnerių pusės. Dėl to įgyvendinimo modelio ir iki sausio pabaigos reikia užtikrinti, kad saugaus uosto savoka vėl veiktų. Na, čia reikėtų galbūt šiek tiek pakeisti ir pavadinimą. Ir turiu pažymėti, kad mes turime teisę e, priimti adekvatų sprendimą, juk tai nėra komisijos prievalė. Mes turime direktyvą, kuri numato e, ir santykius su lyčiosiamis šalimis ir numato, kokiamis priemonėmis reikėtų, reikėtų vadovautis. Ir tas priemonės mes pasiūlėme įmonėms savo komunikate, kurį parengėme gruodžio 6. Tai nėra kažkokios nestandartinės priemonės, tai yra tiesiog gana įprasti sprendimai. Ir tai turi būti vykdoma e, užtikrinant e, domenų apsaugos priežiūros institucijų e, E, stebėseną, kai tai yra susijęs su šalimis, kuriuose nėra e, tinkamo saugumo lygio. Ir kalbant apie domenų perdavimus į Junktinės Amerikos valstijas ir į tai, į kiek smarkiai abi pusės priklauso nuo to keitimosi duomenimis, tai mus verčia parengti kažkokį konkretų režimą kuris sudarytų mhm. galimybę perduoti duomenis, e, e, išsaugant ir tą aukštą apsaugos lygį iš Amerikos pusės, tačiau to nedarysime, kaip jau minėjau, jeigu nebus užtikrinta adekvati pakankama apsauga. Tad mums čia dar reikia laiko. Manau, kad sausio pabaiga yra realistiškas terminas. Na ir galbūt ir neatsitiktinai, tai yra ir galtinis terminas, kurį nustatė domenų e, apsaugos institucijos, kalbant apie tas priemonės susijusias su direktyva. Na ir vasario pirmąją pamatysim, kokias, kokia yra situacija, kokie yra kitos pusės pasiūlymai, tačiau mes turime stengtis, kad parengtumėme naują sistemą iki sausio pabaigos. Ir tikrai galite nebejoti, kad aš labai daug jėgų skyriau um, šio, šio klausimo sprendimui. Esu senamadiška. Sakyčiau, kad man tai yra sąžinės klausimas. Tuo pat metu tai yra didž... labai svarbus klausimas verslui. Man jie daro spaudimą. Man verslas daro spaudimą dieną ir naktį, taip pat amerikiečiai daro spaudimą. Pirmininkas. E Mes beveik baiginėjame, ar dar yra kas, kokių nors klausimų dėl saugaus uosto, buvo užduotas klausimas, ar yra papildomų klausimų? Saraja, jūs turite papildomą klausimą, bet tik trumpai prašau. Norėčiau dabar pakalbėti apie saugų uostą. Kolegos, ar dar kas nors turi papildomų klausimų? Soraja ir paskui žodis jums. Aš norėjau tik patikslinti savo klausimus. E, tuos tris, kur uždaviau anksčiau pamatų sprendimas dėl nusikaltimų prieš Dievą šventvagiščių. Galbūt galėtumėte, gal galėtumėme išplėtoti šį sprendimą ir apimti ir kitas teisės. Jūs sakėte, kad, kad tai neįmanoma, bet galbūt galėtumėme panagrinėti tą reglamentą, galbūt galėtumėte papa, pa, atsakydama paaiškinti, ką jūs apie tai manome, nes tai tikrai svarbus dalykas, nes yra tokių asmenų grupė, kurie susiduria su, su to, to, su tokia grėsme, tokiu nusikaltimu grėsme. Judith, jūs dar turėjot? Aš jau galvojau, kad tai jau baigta, bet dar palauksiu tolesnių atsakymų, nes LGBTI e, bendruomenės narius buvo klausimas. Kolegos, dar yra klausimų, ne? Prašau. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau dėl saugaus uosto. tai beveik toks reikėtų sakyti, ne, kad jūs esate gana um, energingai, energingai nusiteikusi, aš nevalgiau pusryčių, tai tikrai mano skrandis tuščias. Yra rengiamas teisės aktas, kuris turėtų padėti išspręsti šią saugumo problemą. Vienas iš jų tai pamatų sprendimas dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija. Turiu jį dar kartą peržiūrėti, nes man atrodo, kad ten aptart apimti viso, visokios netolerancijos apraiškos, taip pat ir neapykantą kurstančios kalbos, jeigu jos gali kurstyti neapykantą ir rasizmą. Ir valstybės narės privalo tinkamai jį gyvendinti. Dėl LGBTI bendruomenės narių situacijos turi peržiūrėti antičigoniškumas, antisemitizmas islamofobija. Visi šie atvejai ten yra aptarti ir valstybės narės turėtų būti pasirengusios veikti. Ir tai yra jau baudžiamojo teisingumo sritis. Ji turi būti gyvendinta. Galiu pasakyti, kad 16 iš 28 valstybių narių, kai kurios e, turi išlygą šiuo klausimu. Taigi, toje 16 Politikoje šalių mes pastebime prastą įgyvendinimą. Tai labai svarbu. Ir e, turime dirbti su informacijos technologijų vystytojais, kad nebūtų pakantumo e, neapykantą kurstančioms kalboms ir netolerancijai internete taryboje buvo tai e, nagrinėjamas tas klausimas ir buvo paraginimų jį tinkamiau gyvendinti. Dar, vienas daly, dar viena direktyva. Direktyva dėl kovos su terorizmu tai irgi baudžiamosios e, teisės rytis, bet jūs apie tai klausim, neklausėte. LGBTI e, sritis, ko, kokiame etape yra nagrinėjimas. Veiksmų sąrašas, kodėl ne, ne strategija. Aš akcentuoju tai ir kalbant apie lyčių integravimo politiką, nes komisija yra deklaravusi, kad ji yra pasirengusi strategiškam dalyvavimui kai kas kritikavo, kad komisija neturi strategijos, bet man šis dokumentas yra įsipareigojimas, įsipareigojimo deklaravimas. Čia kalbama ir apie kitus e, direktoratus. Pavyzdžiui, sveikatos klausimais. Didžiai Sanko generalinis, sveikatos generalinis direktoratas yra integruotas ir todėl kiti komisijos direktoratai taip pat dirba ir mes puikiai suprantame, koks darbas tenka jiems. Ir kolegos draugė su kitais komisijoje rengėme šį dokumentą ir jis buvo paskelbtas. Ir tai svarbu akcent, svarbu akcentuoti, kad tai svarbi komisijai politikos rytis, ypač atsižvelgiant į mm, pastaruosius įvykius. Jūs tikriausiai žinote, kad nepraėjusios savaitės teisingumo reikalų ministrų taryboje mes nepatvirtiname pasiūlymo dėl e, sutoktinių turto, taip pat e, šeimos turto turto ir nusavybės reglamentavimo, šeimos turtą ir santokos turtą reglamentuojančio teisės akto, dėl kai kuriuose valstybėse iškilusių teisinių kliučių, kai kurios valstybės pareiškė, kad mes pasirenkame pagilintą bendradarbiavimą ir mes visi drauge dalyvausime dėl to, kad tai yra šeimos teisės sritis ir, čia, ir tais klausimais priimant sprendimus taryboje reikia priimti juos vienbalsiai. Tai reiškia, kad kelias priekin per pagilintą bendradarbiavimą. Taip pat Taip pat kalbame apie planavimo ir tikimo rinką priemonės Mes e, parengsime metinę ataskaitą apie pažangą pasiektą gyvenant LGBTI bendruomenės narių teisės. Lygių galimybių direktyva. E, ly, ly, ly, lygių, turiu pasakyti, kad esu nusivylusi šias rytiminės taryboje. Visi kalbėjo apie tai, kad būtina, kad tai, kad tokio teisės akto reikia, nes jis užpildytų spragą kovos su diskriminacija e, direktyvoje. Tačiau nėra noro, nėra. Nes tai susijęs su, su, su biudžeto išgalėmis, nes, pažiūrėjau, tai aktualu asmenims su negale. Uh, kur, kur, kur, su judumo negale. Ir komisija. Galbūt galima rasti sprendimą, gal, gal ir būtų galima rasti sprendimą, tačiau nėra noro. Aš tikrai turiu pasakyti, kad labai daug tikiuosi iš Olandijos perimančios pirmininkavimą, nes e, Niderlandai yra tikrai labai daug investavę, labai pažengę šioje, po, po, šioje politikos srityje, ar ne taip, ne? vaikai. Yra spragų čia ir rengiuosi imtis kai kurių priemonių, panašiai kaip ir, kaip ir LGBT bendruomenės narių atveju. Mano generalinėme direktorate parlamente yra planų kitais metais pasiū, pateikti panašų pasiūlymą ir vaikų atžvilgių, yra išsamus veiksmų sąrašas, ku, kurie padėtų pagerinti vaikų padėtį Europoje. Ir Tačiau Pavyzdžiui, pabėgėlių vaikų, migruojančių vaikų padėtis yra katastrofiška. Aš ieškojau greitų sprendimų ir domėjausi tuo ir paaiškėjo, kad greitai pakeisti čia ko nors nepavyks. Aš pateikiau pasiūlymų sąrašą komisaro kolegijai kitai savaitai ir turėsime mm, statistinius duomenys apie tai, kiek vaikų yra ES teritorijoje, kokios grėsmės jiems kyla, kokia rizika ir, e, kokios, ir kokia jurisdikcija, kokia tie teritorija galioja ir bus mm, e, su, mm, man planuojame sustruktūrizuoti priemonės į tris lygmenis - Europos, valstybių ir organizacijų lygmenių. Ir norime, kaip įmanoma greičiau padėti vaikams, kurie yra atsidūrę siubingoje padėtyje keliose valstybėse narėse. Būtent tai ruošiuosi, to ruošiuosi imtis ir atkreipti visų atsakingų institucijų dėmesį į tai dabar. E, iš tikrųjų trūksta politinės valios, kad būtų užbaigtos e, trišalės dėrybos, nes reikia išspręsti keletą sudėtingų klausimų. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti kitą savaitę. E, visų pirma, dėl sutikimo duodamo turint visą reikalingą informaciją. Ir aš čia matau galimybę pasiekti sprendimą iki metų pabaigos. Jūs klausėte apie įgyvendinimą. Žinoma, tai labai susiję Mes džiaugiamės tuo, kad atsiras vieningas taisyklių rinkinys, tačiau tas taisyklės reikės vieningai gyvendinti valstybėse narėse po to. Viskas priklauso ne nuo to, kaip mes, svarbiausia ne tai, kaip mes e, taikysime sankcijas, bet svarbu suteikti galimybę veikti savo nuožiūrą LGBT narių, bendruomenės narių teisių atveju. O 2017 bus vykdoma švietimo informavimo kampanija skirta verslui, visuomeniai, ko tikėtis įgyvendinant šią reformą. Tik reikėtų perėti prie e, išvadų, nes e, jau toj baigsis posėdis. Pone Šoidrova, trumpai. Ponas, sprašau. Ponas Šogor, šį rytą įvyko labai įdomios diskusijos. Kalbėjome pagrindinių teisių, apie pagrindinių teisų agentūrą, apie tai, pagrindinių teisių ir laisvių stebėsenos sistemas, taip pat nema pasiekimų lentelę, Kaip Jūs vertinate galimybės įkurti tokią stebėsino sistemą? Nes aš esu uždavęs tokį patį klausimą ir kitiems ankstesniems komisarams. Ir žmonės susiduria su diskriminacija dėl to, kad jie kitaip kalba, kad jų, pažiūrėjau, Lenkų mažuma Lietuvoje, Turkų mažuma Graikijoje, Vengrų mažuma e, Rumunijoje. Po 12.30 vertimo nebebus, negalime pratesti. Saraje, pusę minutės. Nežinau, ar jūs, nesupratau, ar jūs atsakėte į mano klausimą. Aš paklausiau apie antičigoniškas nuomonės, požiūrius, ar kova su tokiamis tokiais stereotipais įtraukiama į nacionalinės strategijas, ar bus priimamas pamatų sprendimas, taip pat kaip dėl nusikaltimų dievui, prieš dievą. Ir aš norėčiau, kad būtų, aš uždaviau klausimą apie galimybę išplėsti pamatų sprendimą, kad būtų įtraukti ir tokie nusikaltimai. Kaip jau sakiau, aš pasižiūrėsiu, išsiaiškinsiu, kokia yra situacija, žadėjau tai padaryti. Taip pat e, peržiūrėsiu Romų strategiją, Romų strategiją ir kaip valstybės narys įgyvendina Romų strategijas. Nenorėjau išvengti e, klausimų apie Vengriją ir Lenkiją ir įstatymų viršenybę ir tas paskutinis klausimas šiek tiek susijęs Žinau, kad e, kalbėjote su ponė Mišų šį rytą ir aš paklausiu jos apie įvykusių diskusijų rezultatus. Būtų gerai, jei turėtume tokią stebėsenos ir kontrolės sistemą, tačiau mes visi suprantame, kad įvertinti, kad tam, kad įvertintume e, kiekybiškai įvertintume, reikia tikslių kriterijų, kad įvertintume, ar yra įstatymo viršenybė. Tai ne tas pats kaip finansinės drausmės įvertinimas valstybių narių. Taigi, aš būčiau už tokį mechanizmą, tačiau aš skeptiškai vertinu galimybę pasitelkus kažkokią magišką stebėsino sistemą galėtume įvertinti tą situaciją. Neseniai lankiausi Vengrijoje, aš norėjau savo akimis viską pamatyti, pa, pa, pajusti, kokia yra aplinka šalyje. Aš pasti esu iš totalitarinės sistemos, todėl aš turiu uoslę tokiems dalykams, reiškiniams, kurie gali būti įvardinti kaip totalitarizmas. Ten aš to nepajutau. Aš mm, susipažinau su teisėkuros pasiūlymais NVO, žiniasklaidos bažnyčių srityje. Ir aš sakyčiau, kad taip, toje šalyje vyksta negeri dalykai. Bet tai, kad pasitelkus tokį šališką įvertinimą paskui pareikštume, kad šalyje nėra įstatymų viršienybės, kad yra nuolatos e, nusekliai pažydinėjamos sutartys. Čia dar yra daug erdvės. E, nu, reikia tinkamo objektivaus įvertinimo ir mechanizmo visoms valstybės narėms. Būtų gerai tokį mechanizmą turėti, tačiau aš skeptiškai vertinu galimybės. Labai ačiū, man buvo tikrai įdomu esu entuziastingai nusiteikusi apie tai. Aš irgi labai entuziastingai nusiteikęs. Norėčiau padėkoti visiems, kurie e, buvote tai iki galo mūsų posėdėje. Iš tiesų labai keista dinamika, dinamiškumas buvo mūsų posėdėje šiandieną. Taigi noriu padėkoti visiems, kurie sudalyvavote diskusijos ir pateikite klausimus komisijos nariai. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad, na, iš tikrųjų ir prokuratūra, ir vienodos galimybės, ir LGBTI klausimai, tiek daug svarbių klausimų, kuri, už, jūs es, už kuriuos jūs esate atsakingi. Taigi iš tiesų dėkoju, kad visą tai pakomentavote, nepaisant to, kad nedaug čia turėjome narių. Taip pat norėčiau paminėti, kad dėl saugaus uosto mes galbūt galėtumėme jūsų paprašyti, kadangi terminai tampa vis griežtesni galbūt galėtumėme daugiau informacijos gauti apie tai, kaip atrodys tas, saugo, tas saugaus uosto nuostata, naujas jos variantas. Tai yra labai svarbu ir tą reiktų padaryti, ko galima greičiau. Dėkoju kolegoms. Ačiū komisijos nariai už atsakymus ir už jūsų entuzijazmą. Dėkoju. Ačiū kolegos. No further comments on the Hungarian anti-Semitism. It's very specific.